Džiaugiuosi galėdamas pradėti biudžeto kontrolės komiteto šiandienos posėdį. Visų pirma, dėl darbo tvarkės mes esame ją elektroniniu paštu išsintinėję. Ar visi sutinkate su tokiu projektu? Nėra jokių pakeitimų, vadinasi, laikysime ją priimtą. Mūsų posėdis yra viešas, o tai reiškia, kad jis bus transliuojamas internete Pasinaudosiu progą padėkosiu taip pat mūsų vertėjams, vertimo tarnybai. Turime dabar perėti prie trečio punkto ir patvirtinti buvusių posėdžių protokolus. Tai yra 13 metų gruodžio 2, gruodžio 5 ir 16-17 gruodžio protokolai. Tada galime pereiti prie ketvirto punkto. 2012 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES e bendrasis biudžetas, Europos komisija ir galime išklausyti mūsų komisijos atstovą. E, mūsų pranešėjas yra ponas Markus Piper. Tačiau ypatingai man malonu pasisveikinti ir pasveikinti pas mus atvykusi poną Lašlo Andorų, bet prieš tai noriu sakyti žodį auditorumams. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, pirmininkė ponio pranešėjau, komiteto nariai, ponios ir ponai. Europos audito rūmų vardu man malonu pristatyti jums audito rūmų ataskaitos už 2012 metų šeštąjį skyrių rezultatus srityje užimtumas ir socialiniai reikalai. 2012 metais teismas auditorumai rengė konkretų vertinimą antrą kartą šioje srityje. Taip galima ir lengviau nustatyti konkrečias problemas susijusias su užimtumu ir socialiniais reikalais, kurios kartais skiriasi nuo penktojo skyriaus klausimų, tai yra regionė politika, transportas ir energetika. ES e, išlaidos šioje srityje e, sudarė 13,4 milijardo eurų 12 metais. Tai yra 30 procentų padidėjimas palyginti su 11 metais. Europos socialinis fondas sudaro 26 procentus visų šių išlaidų. Kadangi e, tai yra sanglaudos politikos dalis, socialinis fondas fondui taikomas ir bendrojo valdymo tarp komisijos ir valstybių narių reikalavimas ir taikomas tos pačios taisyklės kaip ir regioninės plėtros fondo ir sanglaudos fondo. Pagrindinis pavojus teisėtumui ir tinkamumui iš išlaidų susijęs su investicijų į žmogišką į kapitalą, neapčiapiamumu įvairių, įvairių kofinansavimo veiklų spektrą ir dėl to, kad yra dažnai dalyvauja maži partneriai ir dėl to e, nesilaikamas taisyklių e, yra susijęs su taisyklių e, pažeidimu, atlyginant išlaidas, kurio, kas po to nepastebima kontrolės sistemų ar valstybės narėse ar komisijos lygmenių. Mes auditavome 180 sandorių imti, tai daugiausia buvo tarpiniai ar kaltiniai socialinio fondo projektų mokėjimai kurios atlygino komisija 12 metais. Mes patikriname, kokiu mastu buvo laikomasi reikalingų taisyklių ir reglamento. Apskritai audito rūmų rezultatai nesiskiria labai smarkiai nuo ankstesnių metų. Mes padarėme išvadą, kad klaidų lygis šioje srityje yra nuo 1,3 iki 5,1 procento o 3,2 procento ir labiausiai tikėtinas klaidų lygis palyginti su 2,2 procentais 2011 metais. E, rūmai pabrėžia, kad klaida nebūtinai reiškia, kad lėšos iššvaistytos ar buvo sukčiauta. Klaidų dažnis sumažėjo nuo 40 procentų 11 metais iki 35 procentų 12 metais, o 63 sandoriai 180 E, buvo susijęs su klaidomis. Kai dėl penktojo skyriaus e, daugiau kaip pusė sandorių buvo susiję su bet kokiomis klaidomis, tai yra 67 procentai. Bet valstybės narės turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų atpažinti, susekti ir ištaisyti bent jau kai kurias klaidas prieš e, teikdamos išlaidų patvirtinimą komisijai. Ir šią prasme Ample generalinio direktorato ataskaita dėl valdymo patikrinimų patvirtina tokių patikrinimų e, silpnasias vietas. 12 metais šeštasis skyrius šiek tiek giliau e, analizavo nustatytas klaidas kai kuriuose naujose dalyse ir e, naudojant detalesnį informaciją, kaip ir anksčiau, svarbiausias apskaičiuotinų klaidų šaltinis yra netinkamų išlaidų projektų nu, paramos gavėjų ar, ar dalyvių e, išlaidų atlyginimas. Tokios e, klaidos sudaro maždaug 65 procentus visų klaidų. Pavyzdžiai būtų netinkamų mokymų dalyvių finansavimas, personalo išlaidų padidinimas ar neteisingas e, papildomų išlaidų apskaičiavimas ar paskirimas. Dauguma taisyklių taikomų socialinio fondo išlaidos e, taikomos pačių valstybių, nusakytos pačių valstybių narių ir kartais jos yra nebūtinai nepakankamai, bereikalo sudėtingos ar netgi griežtesnės negu ES taisyklės. Antrasis klaidų šaltinis yra viešųjų įsigymų taisyklių nesilaikimas. Tos klaidos sudaro maždaug 30 procentų visų apskaičiuotinų klaidų ir sudaro daugiau kaip 25 procentus e, prognozuojamų klaidų lygio. Skirtingai nuo regioninės politikos, visi kontraktai, kuriuos auditavome, e, buvo žemesnio lygio negu pagal ES direktyvas. Taigi, pažįstos taisyklės buvo nacionalinės taisyklės. Dėl tinkamumo ar viešų įsigymų taisyk... E, klaidų teismas pastebėjo, e, kad čia susidurima su didesnė rizika. Apskaičiuotinos klaidos penkiose iš aštuonių sandorių e, kurie buvo uždaryti be jokio finansinės korekcijos, patvirtino audito išvadas patiktas praėjusiais metais, kad nepakankamai patikimi sąskaitų uždarmo dokumentai gali reikšti e, neteisingas išlaidas, nebent įmamas veiksmų e, iš komisijos pusės vėliau. Šeštasis e, skyrius 2012 metais įtraukė naują skirsnį dėl paprastinimų e, išlaidų numatymo panaudojimo. E, Rūmai rekomendavo e, panaudoti daugiau vienkartinės išmokas, nes e, manoma, kad toks supaprastintas vertinimas reiškia, kad e, mažiau pasitaiko klaidų ir taip sumažinama administracinė našta. Nuo 9 metų socialinis fondas dažniau nu-, naudoja tokias išmokas. Ketvirtis sandorių, kurie buvo audituoti rūmų 2012 metais, buvo paskelbti būtent e, panaudojant e, tokias supaprastintas galimybės. E, reikia pastebėti, kad auditorumai nepastebėjo jokių apskaičiuotinų ar neapskaičiuotinų klaidų susijusių su konkrečiu panaudojimu tų vienkartinių išnaidų. Tai atrodo patvirtina, kad, patvirtina, kad supaprastintas samatų alternatyvos labiau yra linkusios uh, įtraukti klaidas ir tai turėtų turėti pozityvų poveikį klaidų lygiui. Ponios ir ponai, nors šeštasis skyrius neapima skirsnio susijusios su finansinėmis korekcijomis, e, tai daroma pirmame skyriuje, kur aš manau e, reikia labiausiai tuoti ir rytoj apie tai e, pakalbėsime. Aš norėčiau trumpai paaiškinti, kaip į finansinės korekcijas atsižvelgiame 12 metais. Ir e, norėčiau tai padaryti, kad e, tai turi reikšmės dėl tų korekcijų, kurias Apple direktoratas įvykdė daugiausia e, Rumunijoje. Dabartinis rūmų ir komisijos požiūris yra susijęs su finansinėmis korekcijomis iš papildomų perspektyvų pusės. Komisija privalo saugoti ES biudžetą, o finansinės korekcijos yra labai svarbi priemonė. Svarbu pastebėti, kad rūmai iš tikrųjų atsižvelgia į tam tikras finansinės korekcijas, kai apskaičiuojamas klaidų lygis. Tuomet, kai randama klaida, tačiau finansinė korekcija jau buvo įgyvendinta tais pačiais finansiniais mėtais projekto lygmenių. Klaida tuomet neįtraukiama į klaidų lygį. Tačiau vienkartinės finansinės korekcijos, kurios ne, nepanaikina neteisingų išlaidų pagal deklaracijas e, projektų lygmenių, neturi e, įtiekos klaidų lygiui. Būtent tai buvo dėl tų 25 procentų vienkartinių korekcijų, kurios buvo pritaikytos Rumunijos veiklos programai 12 metų gruodžio, 12 metų gruodžio mėnesį. Kaip, mūsų, kaip apilino mūsų metinė ataskaitoje. Pagaliau, kai dėl sistemų veiksmingumo e, mūsų darbas buvo skirtas daugiausia e, audito institucijų vaidmeniui valstybės narėse ir komisijos darbui jas prižiūrint. Ši darbo dalis detaliai aprašoma 12 metų metinės ataskaitos penktame skyriuje. Pirmiausia, Dėl audito institucijų, tai 12 metais rūmai įvertino 4 iš 112 tokių institucijų egzistuojančių valstybės narėse. Čia buvo tęsiamas darbas nuo 20 metų. Apskritai 19 audito institucijų regioniams sanglaudos ir socialiniam fondui 15 valstybių narių buvo e, rūmų išanalizuotos ir padaryta iš, išvada, kad viena iš keturių veikia veiksmingai, o kitos iš dalies veiksmingai. Pastaruoju atveju e, rūmai rado konkrečių problemų dėl to, kaip institucijos vykdė auditus ir teikė rezultatus komisijai. Antra, e, rūmai numatė, nustatė sritis, kurį komisija galėtų tobulinti savo darbą prižiūrėdama audito institucijas. Problemos daugiausia susijusios su to, kad komisija nepakankamai turėjo informacijos, kad galėtų patikrinti uh, audito institucijų ataskaitas ar nuomonės. Rūmai praėjusį gruodį savo svetainėje paskelbė ypatingąją ataskaitą 16-2013 dėl e, vienkartinių auditų įvertinimo ir komisijos e, to, kaip komisija pasikliauna na, audito institucijomis, institucijų darbo. Čia buvo išanalizuota tai, kaip e, E, nacionalinės institucijos e, dirbo ir kaip komisija e, vertino tą vienkartinį auditų modelį. Na ir darant išvadą, gal reikia pastebėti, kad problemų aprašytų penktajame skyriuje ir specialioje ataskaitoje 1623 mastas buvo mažesnis socialinio fondo veiklos programų atveju. Labai ačiū uždėmesi. Uh, Dėkoju auditorumų nariui, ponui Lacarus Lacarų, už uh, padarytą pranešimą. Labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narį Andrų pasisakyti Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Visų pirma, norėčiau pačioj pradžioj e, pasidžiaugti konstruktyviais santykiais su audito rūmais ir už pateiktą ataskaitą. E, ataskaita mus tenkina, nes jį demonstruoja, kad mes einame teisingų kelių. Aš džiaugiuosi, kad užimtumas ir socialinės, socialiniai reikalai yra. Ir būtent ta politikos sritis ES, kur klaidų lygis yra mažiausias. E, tai, kad mes neviršėjame materialaus 2 e, procentų e, klaidų lygio, yra susijęs su tai, kad mes 2012 metais atlikome tam tikras finansinės korekcijas Rumunijoje. E, ataskaita nuosekliai trečius metus e, demonstruoja, kad mūsų pačių sistemos veikia patikimai. Trumpai paminėsiu svarbiausias auditorumų rekomendacijas. 2012 metų ataskaita siunčia labai aiškę supaprastinimo žinę. Apie 26 procentai ESF operacijų panaudojo vieną iš supaprastintos sąnaudų alternatyvos modelį. Ir audito rūmai e, neišskyrė nei vieno iš to metodo kaip e, labiausiai linkusio į klaidų lygį. Tai reiškia, kad supaprastinimas klaidų lygį mažinimą. Dėl uh, valstybių narių pertaklinio reglamentavimo uh, užimtumo DG yra parengęs savo ataskaitą, ragindamas valstybės narės daryti teigiamus pakeitimus. Audito rūmai pastebi, kad reikia remtis tą sukauptą patirtimi, dalintis pažangiausią praktiką, toliau aktyviai propaguoti šią praktiką turėtų leisti mums, kad iki 2017 daugiau kaip 50 procentų visų operacijų bus e, finansuojama naudojant supaprastintos sąnaudų alternatyvos metodiką. Mano generalinis direktoratas e, kitoje ataskaitoje labai aiškiai išdėsto esančias silpnasias vietas ir kaip mes ketiname tuos trūkumus šalinti. Mes sieksime konkrečių rezultatų šioje srityje. Labai aišku, kad e, neto korekcijų rizika kitame finansavimo e, etape reiškia, kad pirmojo lygio patikrinimų rezultatus reikia traktuoti dar uh, svarbiau. Būtina sutelkti dėmesį į tas operacijas, kurios pasižymi e, didesnės rizikos profiliu. Ir e, šia prasme komisija sutelkė dėmesį į tai, kaip valstybės narės kontroliuoja šitas rytis. Šitas dėmesio perkelimas e, atitinka vieningo audito principo idėją. E, paskutinis dalykas, kalbant apie mūsų strategiją užtikrinant ESF teisingą panaudojimą, noriu pasakyti, kad komisija laikėsi griežtos politikos, kalbant apie dėl nutraukimo ir sulaikymo. Mes esame sustabdę per pastarąjį laikotarpį 2010 metais e, dviejų valstybių narių programas. Taip pat įgyvendome ir finansinės korekcijas saugodami ES biudžetą nuo 2002 metų e, mes įvykdame e, korekcijas, kurių vertė sudaro 2,1 milijardo eurų. Svarbu pabrėžti, kad e, ši politika nekenkė lėšų pasisavinimui. Tiesą sakant, 2007-2013 metų asignavimų E, du trečdaliai jau buvo išleisti e, iki 2013 metų pabaigos. Tai buvo išmokėta 13,8 milijardų eurų, tai yra daugiau negu 22 procentais negu 2012. Gerbėmiai komiteto nariai, aš e, nenoriu čia jums teikti, kad viskas yra tobula. Auditorumo ataskaita rodo, kad reikia išspręsti keletą labai svarbių problemų. Tačiau aišku, kad pažanga pasiekta užtikrinant mūsų išlaidų tinkamumą sudaro gerą pagrindą mums dar labiau sustelkti ties investicijų kokybę ir veiksmingumu kitame finansavimo laikotarpyje. ES šiuo metu yra 26 daugiau kaip 26 milijonai bedarbių ir jie tikrai mums neatleis, jeigu mes nepanaudosime kiekvieno cento, kuris skirtas jų padėčiai e, pagerinti teisingai. Nedarbas, tame, tarpas, e, tame jaunimo nedarbas e, turi įvairias priežastis Mes e, skaičiuojame, kad iš ESF e, buvo finansuota maždaug 5,5 milijono naujų darbo vietų, daugiau kaip 75 milijonai žmonių e, galėjo įgyti naują kvalifikaciją. ESF padėjo ES piliečiams padėti savo šiais technologinių pokyčių laikais e, didžiausioje per pastarusius dešimtmečius ekonominėje krizėje. Dėkoju komisarui, gerbiami kolegos. Dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, ponui Markui Piper, prašome. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, auditorumo atstovai, gerbiami kolegos. Komisaras ką tik tai pristatė susidariusią situaciją ir na, pateikta informacija tikrai nepasirodė besanti kontroversiška. Tačiau norėčiau pasisakyti dėl taikomų metodų. Mums kyla klausimas e, dėl klaid, paklaidos lygio. Ne va tai buvo sakoma, kad dėl taikomo e, metodo paklaidos lygis padidėjo nuo 2,2 iki 2,3 procentų. Komisija sako, kad paklaidos lygis lieka stabilus. Tačiau man atrodo, kad reikia pasigilinti į detalės ir taip pat įsiaiškinti argumentus dėl to, kodėl tas paklaidos lygis pasikeitė. Taigi būtų labai naudinga, jeigu auditorumai, taip pat ir komisija kartu susėstų ir pasitartų dėl šio klausimo ir pateiktų mums, kad mes vėliau galėtumėm gauti tinkamą informaciją ir pristatyti mūsų situacijos vertinimą. Buvo sakyta, kad 2009 ir 2010 metų rekomendacijos buvo priimtos domen komisijos ir įgyvendintos. Tačiau ne visos. Pavyzdžiui, viena auditorumų rekomendacija buvo visiškai neįgyvendinta, kitos buvo įgyvendintos tik tai iš dalies. Šiuo atžvilgiu turime labai mažai informacijos, tad norėčiau sužinoti iš auditorumų, kuriuose srityse e, reikėtų komisijai imtis veiksmų. Iš komisijos atstovo norėčiau gauti daugiau informacijos apie tuos dalykus, kurie buvo kritikuojami auditorumo Taigi tokios informacijos mes pageidautumėm. Pone ir ponios, mane neramina kitas dalykas, ne tik tai paklaidos lygis. Akivaizdu, kad e, paklaidos lygis skiriasi dėl skirtingų taikomų metodikų. Taip pat e, paklaidos lygis priklauso ir nuo valstybių narių pateikiamos informacijos patikimumo. Būtent e, tas patikimumas yra labai aktualus. Aš pavyzdžiui norėčiau kalbėti apie ataskaitas, kurios rodo, kad kai kurių valstybių narių taikomi audito metodai yra problematiški, pasižymintis tam tikrais trūkumais, procedūros taikomos yra tik tai formalios, dažnai kyla problemų dėl viešųjų pirkimų sistemos, kaip viešieji pirkimai organizuojami valstybėse narėse ir tai, kad e, ne visada na, atsižvelgiama į komisijos rekomendacijas, kad trūksta administracinių gebėjimų. Šiuo atveju aš remiuosi tą informaciją, kuri buvo pateikta komisijos dokumentuose. Taigi, atvirai sakant, esu sunerimęs. Paklaidos lygis 2,2 procentai yra priimtinas, tačiau norėčiau sužinoti, kiek patikimi tie yra duomenys, kuriuos mes gauname iš valstybių narių. Tai yra vienas klausimas. Dar norėčiau vieną klausimą užduoti dėl perteklinio reglamentavimo. Akivaizdu, kad yra labai didžiulių skirtumų tarp valstybių narių. Komisija sunkiai dirba, kad būtų galima išvengti tam tikrų klaidų. tačiau būtų įdomu sužinoti, iš kur atsiranda tie skirtumai. Gal galima pasigilinti į šį klausimą dėl lėšų įsisavinimo lygio. Mm. Tai šis klausimas yra vis dar aktualus, nors nebuvo įtrauktas į klausimus raštu. 40-50-60 procentų. Toks yra pats geriausias lėšų įsisavinimo lygis. Valstybėse narėse tai reiškia, kad milijardai E, eurų valstybėse narėse nėra panaudojami ir norėčiau sužinoti, kodėl atsiranda tokia problema. Pavyzdžiui, žvelgiu į situaciją Vokietijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, kur patys didžiausi miestai susiduria su problemomis. Taigi noriu sužinoti, kodėl negalima pasinaudoti ES lėšomis. Na ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie išlaidas. Dėl išlaidų tinkamumo ir jų teisėtumo. Norėčiau sureaguoti į komisijos pateiktas pastabas dėl 5,5 milijonų naujų darbo vietų Jūs taip pat kalbėjote apie 7,5 milijonus e, asmenų, kurie sugebėjo pagerinti savo kvalifikacijas. Tačiau jeigu mes pažiūrėsime į bendrą ES vaizdą, jaunimo nedarbas e, kai kuriuose šalyse siekia 50 procentų, o nedarbo lygis bendras e, siekia apie 25 procentus. Taip pat yra įgyvendinama ir jaunimo garantijų iniciatyva. Taigi norėčiau sužinoti, ar pinigai pagal šias iniciatyvas buvo tinkamai panaudoti, ar mes galime pasigirti pasiektais rezultatais ir ar galime pasitikėti tą Europos garantijų iniciatyvą. Ta iniciatyva reiškia, kad iki tam tikro amžiaus asmenims bus garantuotas arba darbos, arba jie galės tęsti mokymasi. Savo pasisakymę jūs kalbėjote apie pažadus, bet ne apie garantijas. Jūs kalbėjote apie pažadus integruoti jaunimą į darbo rinką. Pradžioje mes daug skiriame dėmesio jaunimo garantijų iniciatyvai, taigi galbūt reikėtų šiek tiek na, atviriau kalbėti apie šią iniciatyvą, kadangi ji sukūrė labai daug lūkesčių piliečių akise, tačiau tų lūkesčių mes kaip ir negalime išpildyti. Be to, E, buvo kalbėta apie konkrečias pinigų sumas, kurios buvo skirtos e, naujai kvalifikacijai įgyti. Aš norėčiau sužinoti, kiek lėšų e, šiai sričiai buvo skirta pagal jaunimo garantijų iniciatyvą ir kiek konkrečiai buvo sumažintas jaunimo nedarbas. Taigi, koks poveikis buvo nedarbo lygmeniui. mes turime pripažinti, kad nedarbo lygis išaugo. Ir na, reikia pasverti tas pastangas, kurios buvo dėtos ir pasiektą rezultatą. Jeigu mes atliksime tą įvertimą, matysime, kad yra didžiulis atotrukis. ES institucijos turi atsargiai elgtis ir žiūrėti, kokio pobūdžio garantijas gali pasiūlyti. Pabaigoje Norėčiau kalbėti apie šalims skirtas konkrečias rekomendacijas. Pavyzdžiui, norėčiau konkrečiai pakalbėti apie tas rekomendacijas ir uh, jų įtaką socialinio gerbuvio sistemai. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kaip komisija galėtų pagrysti e, savo veiksmus, savo kompetencijas konkrečiai šioje, šioje politinėje srityje. Taigi labai daug darbo buvo atlikta E, yra imtasi labai daug ES lygmenių veiksmų. Tačiau aš norėčiau kelti klausimą, galbūt tą veiklą taip pat reikia audituoti ir žiūrėti, ar ES veiksmai yra įgyvendinti tinkamai ar ne. Taigi aš pasisakau už stipresnę ES, už stipresnę komisiją kuri neleidžia mani, savim manipuliuoti arba kažkaip leisti, kad kitos valstybės ją įtakotų. Labai svarbu, kad identifikuoti trūkumai komisijos ataskaitoje e, būtų na, kaip ir sprendžiami ir kad būtų labiau kontroliuojami tolesni tų trūkumų sprendimo veiksmai. Turiu pasakyti, kad e, aš e, savo pasisakymu nenorėjau kritikuoti komisijos. Tiesiog norėjau kalbėti apie tai, kad mes pernelyg pasikliauname valstybėmis narėmis. Ir galiausiai komitete mes e, sutarėme, kad reikalingas stipresnis ES atsakas šiai problemai spręsti. Dėkoju, ponai Piperai. Dabar žodis kitiems komiteto nariams ir pirmiausia EPP frakcijos vardu ponė Gresler. Ačiū komisija, komisarė, labai malonu Jūs kaip visada matyti mūsų komitete. Ir Jūs turite svarbu, svarbu sritį čia darbo, socialinį fondą, socialinės išlaidas. Praėjusiais metais gyvai kalbėjomės apie tai, kas atsitiko su pinigais, kurie buvo skirti jaunimo nedarbui sumažinti. Na ir tuo tarpu aš uždavinėjau klausimus įvairioms asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, klaus, organizacijoms klausdama, ką jie, joms pavyko padaryti. Jie sakė, kad kasdien jie tiesiog skaičiavo paramos gavėjus, aišku, tai užima daug laiko Ir prielaida yra ta, kad, kad ta informacija, kurią jie renka kiekvieną dieną, ar ji yra kam nors naudinga. Tačiau turėčiau pasakyti, kad ar tai yra iš tikrųjų sėkmės istorija. Vokietijoje yra konkrečių problemų. Viena problema yra Romai. Socialinio fondo pinigai būna skiriami šalims, kurio, kurios turi nemenką Romų mažumą, pavyzdžiui, Rumunija, Bulgarija. Tačiau e, paramos panaudojimo lygis tose šalis yra menkas. Na. Pavyzdžiui, Rumunijoje 42. Tai yra tas lėšų panaudojimo lygis yra mažiau kaip 10 procentų. Taigi, ką daro komisija, kad padidintų lėšų įsisavinimo lygį? Aš girdėjau, kad tai yra 57 procentai Bulgarijoje ir 41 procentas Rumunijoje, tačiau tai netraukia prefinansavimo stadijos. Tuomet aišku, kad sunku suprasti, ką tas skaičius iš tikrųjų reiškia. Klausimas yra, kaip sekasi Romų integracijos srityje. Žmonės mūsų klaus e, šio, šį klausimą, nes Europos biudžetas turi daryti tokius dalykus, nes tie tam yra skirtas. Tačiau atrodo, kad pakankamai bendro vaizdo mes neturime, reikia šioje srityje kastis giliau, mums reikia tos informacijos. Mes negalime grįžti pas rinkėjus ir sakyti, kad nei jie nežino, nei mes nieko nežinome. Na ir techninis klausimas, kuris turi politinę dimensiją, tai yra prefinansavimas arba iš ankstinis finansavimas. Mes norime sužinoti, kokios likusios neišmokėtos sumos. Žiūrinti skaičius, matome, kad 20 procentų išaksnio finansavimo e, jau yra šešių metų amžiaus ir vis dar nėra įtraukti e, į sąskaitas. Galbūt e, tai nėra svarbu socialiniam fondo kontekste, tačiau tas išankstinis finansavimas egzistuoja ir kartais yra susijęs su senais skaičiais. Toliau, aš žinau, kad Romų strategija yra, tačiau mums reikia rezultatų. norime matyti tos rezultatus ant stalo ir norime matyti, kad yra stebėsena, yra vertinimas. Ir todėl norėčiau pabrėžti šį klausimą, nes reikia turėti bendresnį vaizdą eksantį įvertinant nacionalinės strategijas ir nacionalinės veiksmų programas. Tačiau mano klausimas būtų, ką komisija planuoja daryti apčiuopiamo šiai gyventojų grupiai nepakankama sakyti, kad mokame. Štai jūs mokate pinigus į ES biudžetą, panaudojate nacionalinius išteklius, o žmonės klausia, kur yra rezultatai. Spauda ir žiniasklaida apskritai atidžiai žiūri į šį klausimą, į šią sritį ir man atrodo, kad kartais netinkamai e, aprašo tą e, asmenų judėjimo laisvės e, aspektą. Na, tačiau reikia neišleisti šio dalyko iš akių. Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, norėčiau bandyti pratesti tai, ką sakė ponė Greslė. Turiu klausimą komisijos nariui Andorų susijusiu su E, paramos e, nutraukimu, laikinu nutraukimu ar įšaldymu. Tose valstybėse narėse, kur e, didžiausias klaidų lygis. Tame kontekste reiktų klausti, e, kokie yra mūsų parlamento prioritetai valstybėse narėse. Mūsų biudžeto kontrolės komiteto pirmasis prioritetas yra visų pirma teisėtumas ir tinkamumas. Ir mes komitete visada raginome komisiją užšaldyti programą, jeigu buvo neįmanoma užtikrinti jos teisėtumo ir tinkamumo. Tačiau <clears throat> kai e, ta programa sustabdoma, iškyla klausimas, kodėl paramos gavėjai negauna lėšų e, ir kokios yra teisėtumo ir tinkamo nebuvimo priežastys. Ir dėl to reikia, pavyzdžiui, atidžiau pažvelgti, kodėl Dunojus šalyse, Rumunijoje ir Bulgarijoje įsisavinimo lygis yra nedidelis. Taigi, kai kalbame apie Romų integraciją, ir susidaro tam tikras finansavimo deficitas. Taigi mūsų vertinimas rėmėsi būtent šituo rodikliu. Ir štai ką norėčiau pasakyti poniai Greslė. Reiktų paklausti savęs, ar vis dar užduodame savo tinkamus klausimus. Iš tikrųjų, jeigu mūsų tikslas yra užkirsti kelią dideliam klaidų skaičiui ir jeigu to siekime sustabdydami programas, tai reiškia, kad mes nejudame siekdami savo pagrindinio tikslo. Tad reikia klausti, ko mes turėtume klausti Europos komisijos. Aš nemanau, kad e, mano pasisakymas reiškia, kad mes iš esmės su jumis nesutarėme. Tiesiog aš norėčiau matyti praktinių sprendimų. Man yra tekę e, kontaktuoti su Rumunija, e, yra sustarimai tarp e, Baden-Württembergo ir Rumunijos e, atstovų ir todėl aš ir klausiu komisijos nario, jeigu mes keliame galutinį tikslą pasiekti tam tikrą sritį, e, tam tikrą tik, tam tikrą rezultatą ir jeigu matuojame tai pagal teisėtumo ir tinkamumo kriterijų, tai koks yra tarptų dviejų ryšys. Pirmininkas. Na, aiškiai matome, kad yra mūsų diskusijoje tam tikra įtampa. Dabar suteiksiu žodį ponui Mulderiui. Um, Iš tikrųjų, didelė pagunda būtų komisijos nariu paklausti apie bulga, bulgarų ir rumunų galimą judėjimą e, Europos darbo rinkoje. Tačiau to nedarysiu. Paklausiu, štai ko, e, socialinio saugumo sistema, bent jau mano požiūriu, buvo labiausiai vykusi, kalbant apie finansinės korekcijas, tai jums per pastaruosius keletą metų pavyko sumažinti klaidų skaičių, dabar e, jis truputį kilstelėjo ir jūs sakote, kad e, jeigu auditorumai būtų atsižvelgę į finansinės korekcijas, kurios padarytos Rumunijoje, tai jis būtų ne, nepakilęs. Taigi, argumentai tokie auditorumai e, laikosi tarptautinių normų ir aš norėčiau paklausti, o kokie yra argumentai nukrypti nuo tų tarptautinių normų. Kitas klausimas, e, jūs jau priartėjote prie tų dviejų magiškų procentų klaidų lygio. E, man būtų įdomu, kas trukdo jums e, sumažinti tą klaidų skaičių mažiau kaip dviem procentais. Pone Greslė, dar kartą e, noriu vieną dalyką patikslinti. Kalbant apie Romų integraciją, e, jeigu yra sukčiavimas e, skelbiant konkursus, e, kalbant apie struktūrinius fondas 2012 metais, 5 procentai yra skiriama būtent toms vietojams. Aš čia nenoriu būti perfekcionistė, Nemanau, kad ekonomikos ar biudžeto kontrolės komiteto tikslas yra ieškoti prie ko prikipti. Tačiau, jeigu įsisavinimo lygis yra mažas, reikia ieškoti giluminių to priežasčių. Žodis poniai Andreson. Ačiū pirmininkė. Buvo kalbėta apie koregavimo priemonės ir tai, kaip jos prisidėjo prie klaidos lygmens. Aš laikausi nuomonės, kad e, e, finansinės koregavimo priemonės e, yra efektyvios tik tada, kai yra susigražinamos lėšos iš gautinių naudotojų. Dabar jeigu yra taikomos tos fiksuotos koregavimo priemonės, tai jos yra išieškomos iš valstybių narių, o ne iš e, galutinių naudos gavėtų, gavėjų. Ir tai reiškia, kad e, mokesčių mokėtojai du kartą sumoka už padarytas e, klaidas. Taigi, dar kartą kartuoju, tai yra neteisinga, kai sumos yra išieškomos iš valstybės, o ne iš galutinės, naudu, galutinės naudos gavėjų. Taigi, gal reikėtų į tiekti tokią tiesioginę e, kontrolę, e, kuri galėtų būti taikoma ESF, e kadangi paaiškėjo, kad dėl to fondo lėšų panaudojimo tiesioginės kontrolės mechanizmo nėra. Ačiū. Daugiau komiteto narių pasisakyti norinčių nėra, tada suteiksiu žodį komisarui Andor. Prašome. Jeigu į kai kurios klausimus negalėsite atsakyti, galėsite atsakyti į tuos klausimus raštu vėliau. Ačiū. Ačiū už užduotus klausimus. Laikausi nuomonės, kad e, tikrai malonu matyti, kad e, yra sveikinamas mažas paklaidos lygis. Ir tai yra sėtina ne su konkrečiais 2012 metais. Paklaidos lygis yra mažas jau keletą metų. Ir mm, per tuos keletus metus audito rūmai e, rodo būtent tokią teigiamą paklaidos mažėjimo tendenciją. Vis dėlto reikia pasakyti, kad kalbant apie 2012 metus, susidarė tokia situacija, kaip ir auditorumai pasakė, e, vis dar tęsiasi diskusijos, tarpusavio diskusijos dėl taikomų metodų. E, tai buvo naujas dalykas, naujos metodologijos taikymas, todėl ir diskusijos yra pagrystos. Ir aišku, mes sveikiname tai, kad auditorumai aiškiai išdėstė savo argumentus už tai, kad reikia taikyti būtent auditorumų taikomą metodologiją kurios pasiekoje ir yra apskaičiuotas toks paklaidos lygis, koks jis yra pateiktas. Visą tai puikiai atspindi situaciją, kad 2012 metais beveik 40 procentų klaidų buvo padaryta vienoje šalyje, tai yra e, Rumunija. Rumunijoje ir aš būtent apie ją norėčiau kalbėti atsakydamas į klausimus. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad e, nepaisant e, įvairių panašumų šalys yra skirtingos. Rumunija ir Bulgarija dažnai yra priskiriama tai pačiai kategorijai, e, atsižvelgiant į tai, kad tos dvi šalis tais pačiais metais prisijungė prie ES. Tačiau, kalbant apie lėšų įsisavinimo lygį, Taip pat kalbant apie lėšų įsisavinimo e, kokybę, šios šalis negali būti priskirtos tai pačiai kategorijai. Bulgarija pastaraisiais metais E, greičiau įsisavina ES lėšas ir e, toje šalyje nebuvo, pavyzdžiui, paramos programos nutraukimo ar išaldymo atveju. Be to, e, ši šalis šiuo metu jos e, įsista, e, lėšų įsisavinimo lygis beveik 66 procentai. Tuo tarpu Rumunija e, nuo šios šalies atsilieka, lėšų įsisavinimo lygis siekia 41 procentą. E, kalbant apie e SF lėšų įsisavinimą, Rumuniją galima palyginti su Slovakija. Joje e, lėšų įsisavinimo lygis siekia 42 procentus ir tai yra mažiau nei ES vidurkis. Reikia priminti, kad Graikija anksčiau pasižymėjo labai mažu lėšų įsisavinimo lygiu, taip pat susidūrė su kitomis problemomis ir reikėjo tiek laiko, tiek mm, pastangų mūsų generaliniam direktoratui, kad e, lėšų įsisavinimo lygis padidėtų. Taip pat, kad pagerėtų ir pačių įsisav... lėšų įsisavinimo kokybė. Dabar kalb... ką visą tai reiškia praktikoje? Tai reiškia, kad buvo daug bendradarbiauta e, gerinant administracinius gebėjimus, organizuojant mokymus. tokiuose šalyse kaip Rumunija dažnai klaidų e, pasitaiko dėl e, pačių darbuotojų. Ir Rumunijoje konkrečiai, pavyzdžiui, prieš metus, kai pasikeitė vyriausybė ir buvo priimtas sprendimas įgyvendinti e, reformas lėšų paskirstimo srityje ir tuo metu komisija sakė, kad na, reforma galėtų neigiamai įtakoti e, pačių lėšų įsisavinimą, nes labai svarbu siekiant pažangos taip pat ir šioje sistemoje dirbančių žmonių kvalifikacija. E, matėme, kad e, na, buvo mm, pažangos, tačiau ta pažanga nėra pakankama, nors vyriausybė priemė domėn mūsų rekomendacijas ir žiūrėsime artimiausioje ateityje, e, na, kokie yra konkretus vyriausybės didamų pastangų rezultatai. Mano minėtų šalių atveju ne tik tai kalbant apie Rumuniją, Bulgariją, bet ir kalbant apie Slovakiją, e, Vengriją reikėtų paminėti, Čekijos Respubliką. Ten, e, kalbant apie Romų integracijos e, strategiją, ji bus, jos įgyvenimas bus labai svarbus artimiausiais metais. Žinau, kad jūs norite matyti konkrečius rezultatus. Tačiau mes norėtumėm pabrėžti, kad e, mes kartu su e, Vivian Redding parengėme tokį bendrą požiūrį, kuris e, yra ilgalaikis. Kitaip tariant, ši strategija neturi duoti rezultatų kasmet. Žinome, kad reikalingos ilgalaikės investicijos ir tai nėra tik tai pinigų klausimas. Labai svarbu, kad mes jau mm, parengėme šią strategiją atsižvelgdami į mūsų ankstesnę patirtį susijusią su Romų e, Romų programomis. Pavyzdžiui, toks įvertinimas buvo atliktas 2010 metais, buvo suburta spets darbo grupė. Na ir vėliau buvo sakyta, kad ES e, priemonės, įskaitant ir ES socialinį fondą, E, vaidins šioje srityje labai svarbu vaidmenį. 2011 metais parengta strategija virto nacionalinėmis strategijomis 2012 metais ir jų įgyvendinimas tai yra jau valstybių narių reikalas daug kas priklauso ir nuo pilietinių e, organizacijų, taip pat ir nuo savivaldybių. Taigi tokia, yra, ta, tokia buvo mūsų veikla pastaraisiais metais, mes dirbome su savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai dalyvavau e, programuose e, kurios buvo įgyvenintos minėtose šalyse, buvo organizuotos konferencijos kartu su uh, E, ministerijų atstovais, naudos gavėjais, savivaldybėmis. Tokios konferencijos buvo organizuotos e, ir Slovakijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje kartu su e, komisaru Ševčkovič. Nes mes norėjome užtikrinti, kad šiuose šalyse yra aiškus, egzistuoja aiškus supratimas, kad ši tema yra prioritetinė ES ir tai, kad e, darant e, na, kolegų spaudimą bus pasiekti rezultatai. Taip pat mes užmėsgėme e, kontaktus su organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis, su Pasaulio banku, su Europos taryba. Labai svarbu, kad visi suinteresuoti asmenys, kurie gali padaryti įtaką integravimo programos pietryčių Europoje, E, ir šiuo atveju mes kalbame ne tik apie Europos Sąjungą, bet ir mm, apie ne Europos Sąjungos šalis, kad būtų siekiam, siekiama tų pačių mm, tikslų e, per koordinuotus e, veiksmus. Aš norėčiau mm, paminėti, pavyzdžiui, Sorošo fondą arba Norvegijos fondą, iš kurio yra finansuojamos Romams skirtos programos. Tačiau tai negarantuoja, kad problema bus sprendžiama per naktį, kadangi yra su, problema yra sudėtinė. E, visų pirma, mes turime na, siekti e, didesnio užimtumo, švietimo, e, rūpintis romų būsto problema, taip pat spręsti ir jų diskriminacijos klausimą. Todėl už šį klausimą atsakingas esu ne tik tai aš, bet ir pavyzdžiui mano kolegė Vivian Reding, kuri atsakinga už pagrindinės teisės ir būtent jis siekia, kad diskriminacijos neliktų. Tačiau tai yra ilgalaikis siekis. Ir um, kad tikslas būtų matomas, e, reikia sutelkti iš visų e, pusių e, pastangas. Tuo pat metu mes matome, kad kai kurie Romai kaip ir bet kuris kitas ES pilietis pasinaudoja laisvo, laisvo judėjimo teisę. Jeigu mano, kad, tarkim, gyvenimo sąlygos vienoje ar kitoje šalyje jiems yra neprimtinos, Pamatėme, kad yra tam tikrų problemų su kai kuriamis šalimis, tačiau taip pat matome, kad savivaldybės, e, miestai, regionai e, nori pasinaudoti ES lėšomis, kad būtų galima sukurti e, užimtumo galimybės, suteikti švietimo galimybės Romams pasirūpinti jų gyvenamąją vietą. Taigi mes bendradarbiaujame ir jei reikia, suteikiame paramą tokioms pastangoms. Tačiau akivaizdu, kad na, daug pastangų reikia dėti tose šalise, iš kur plūsta į kitas šalis Romai. Taip pat reikia dėti dar daug pastangų, kad būtų galima e, sukurti geresnės e, infrastruktūras, kad būtų galima sukurti geresnę e, socialinę gerovę tose regionuose, kur gyvena didžioji Romų dalis būtent tai būtų geresnis pagrindas jų integravimui. Taigi kalbame ne tik tai apie e, pinigų išleidimą, bet apie jų teisingą panaudojimą kad būtų galima pagerinti e, Romų gyvenimo sąlygas apskritai. Toliau yra dar vienas rytis, e, apie ką kalbėjo ponas Piperis. Buvo kalbama apie jaunimo nedarbą. Buvo kalbama taip pat ir apie jaunimo garantijų iniciatyvą. Man atrodo, kad apie šią iniciatyvą jau buvo kalbėta savo laiku ir dauguma suinteresuotų asmenų suvokia, kad tokia iniciatyva e, nereiškia, kad na, garantija bus suteikta čia ir dabar. Mm, tai yra programa, kurios e, tikslas yra e, sutrumpinti kiek įmanoma jaunimo nedarbo e, laikotarpį ir mm, užtikrinti, kad asmenys, kurie iki 25 metų amžiaus E, galės per keturis mėnesius arba susitur, susirasti darbą, arba, pavyzdžiui, pratesti mok, mokymasi pabaigę mokyklą. Norėčiau akcentuoti, kad mes kalbame ne tik tai apie pinigų panaudojimą, mes kalbame apie valstybių narių gebėjimų tobulinimą. Todėl po e, pereitų metų vasario mėnesio, kai buvo pasiektas susitarimas dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo ir mm, buvo priimtas e, sprendimas dėl 6 milijardų eurų skirimo šiai finansavimo priemoniai. Mes e, e, ėmėmės iniciatyvos, kad darbo biržos tarp valstybių narių bendradarbiautų ir gerintų turimus gebėjimus pagal geriausią sukauptą praktiką. E, pras, visa, visas projektas prasidėjo nuo keturių valstybių narių. Buvo organizuotas e, bendras e, susitikimas Berlyne, kurie, kurie čia dalyvavo Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Prancūzijos darbo biržos atstovai. Komisija to sustikimo metu pateikė konkrečių pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad E, žinių perdavimas e, į šalių, kuriuose yra sukaupta daug patirties įgyvendinant e, jaunimo garantijų iniciatyvą, būtų kaip ir perdotos kitoms šalims, kuriuose situacija yra arba sudėtinga, arba dramatiška. Kodėl situacija yra dramatiška? Tai yra ne dėl to, kad e, valstybės narės e, prastai panaudojo anksčiau ES lėšas. Aš jau pavyzdžiui kalbėjau apie problemas e, Graikijoje. Ispanija taip pat na, turi problemų dėl paklaidos lygmens ir dėl sandorių tinkamumo ar teisėtumo. Nepasint to reikia pabrėžti, kad Kalbant apie jaunimo garantijų iniciatyvą, jis suteikia mm, galimybės taip pat ir įgyvendinti reformas. Ne tik tai tas, kurios įvardinau anksčiau, pavyzdžiui, susijusią su darbo biržomis, bet, pavyzdžiui, galima e, reformuoti ir profesinį rengimą, e, kuris, e, na, kaip ir ženkliai įtakoja užimtumo lygį ateityje. E, dėl jaunimo garantijų iniciatyvų planų mes sulaukėme jų e, praktiškai iš visų valstybių narių ir e, tai yra iš tų šalių, kuriuose jaunimo garantijų iniciatyva yra gyvendinama. Ir tos šalis taip pat dabar rengia ir veiklos programas, kurios yra reikalingos, kad būtų galima pasinaudoti lėšomis pagal šią, pagal šią naują finansavimo priemonę. Tikiuosi, kad e, glaudus bendradarbiavimas tarp mūsų generalinio direktorato ir valstybių narių užtikrins, kad e, kalbant apie šią naują finansavimo priemonę, pagerės ir ESF e e, lėšų įsisavinimo lygis, pagerės e, įsisavinimo kokybė ir tai yra aktualu ne tik tai mums, pavyzdžiui, Paryžiuje, Berlyne organizuotose sustikimuose mes matėme, kad daugumai valstybių vadovų tai taip pat yra prioritetas. O minėti aukšto lygio E, susitikimai e, dažnai yra skirti ir tam, kad būtų galima aptarti finansavimo aspektus e, susijusius su jaunimo garantijos iniciatyva. Aš manau, kad tai svarbu padėti žmonėms rasti darbą, jie raginami užsiregistruoti, dalyvauti šiame darbe ir įsitikinti, kad ES yra aktyvi šioje srityje. Ir mes teisėtai veikiame šioje srityje. Man atrodo, kad užimtumo gairės paaiškina komisijos įgaliojimą šioje srityje 20 metų strategija, kuri yra ne tik komisijos e, dokumentas, bet yra visų valstybinarių įsipareigojimų dokumentas, numato labai aišku legitimumą bei atsakomybę. Tiek valstybių narių, tiek ES pagal atitinkamas sutarties nuostatas. Ekonominio valdymo, ekonominės valdysenos procesas, ypač Europos semestro procesas, yra svarbiausias mechanizmas įgyvendinti šios, šios prioritetus, bendradarbiaujant tarp visų Europos Sąjungos institucijų ir valstybėms narėms bendradarbiaujant. Visą tai bendradavimas tarp visų institucijų yra svarbus. Gyvenant projektus, na, o užimtumo lygio negalima padidinti <clears throat> be lyčių dimensijos taip pat. Turime į tai atkreipti dėmesį. Turime sakyti, nu, patarti valstybėms narėms, kur galime pasiekti pažangos ir šioje srityje. Ne tik dėl to, kad kai kurios priemonės, kurios gali sukurti darbo aplinką, kuri draugiškesnė būtų įvairiams lyčių e, lygybei, Ir čia būtų galima paramos tikėtis ir iš socialinio fondo, kam yra įvairių priežasčių skirtingose šalise. I uh, wonder what exactly uh, still should be. Uh, Nežinau, ką dar konkrečiai reikėtų pasakyti, kaip papildyti savo pasisakymą, tačiau noriu pasakyti, kai matome problemas ir jas aptarėme su valstybėmis narėmis ar parlamento nariais. Turiu pareikšti, kad analizuojant atskirus atvejus be konkrečių apibendrinimų, tai, tai jeigu kalbėtume apie ankstesnius šios finansinės perspektyvos metus, tai buvo nerimo ne tik e, tinkamumo lėšų panaudojimo, ar, e, tačiau ir dėl greitesnio jų panaudojimo. Na ir turiu pasakyti, kad dėl puikių rezultatų per praėjusius metus, ką minėjau žanginėje kalboje, tai nėra tokio didelio, tokia didelė problema, nors ji kartais tokia atrodė. 65 procentai išmokėti pra, 7-13 metų laikotarpiu, tai yra pakankamas tempas. Šioje srityje pasiekta pažangos palyginti su 8-9 metų laikotarpiu. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad tuo metu buvo didžiausias ekonominis nuosmukis. Ir tai, ko gero, padarė įtaką ES lėšų panaudojimu. Reikėjo pakeisti programas šio laikotarpiai kiek ir vėlesniais metais, pavyzdžiui, 12 metais, kuomet e, jaunimo užimtumo tikslais įvairiose valstybės narėse, aštuoniose valstybės narėse buvo pakeistos programos. Tačiau 12-13 metais turiu pabrėžti nei programų keitimas, nei griežta kontrolė siekiant užtikrinti kuo mažesnį klaidų lygį, nesutrukdė lėšų pasisavinimui. Tai yra kelias į priekį. Na ir jeigu jūs klausėte e, apie pasitikėjimą ateitimi, tai manau, kad toks požiūris turėtų sustiprinti tokį mūsų pasitikėjimą. Kaip kalbėjome, kai kurios problemos, kai kurie pažeidimai kyla vienoje ar kitoje, taip vadinamoje naujoje valstybėje narėje, kur iš tikrųjų pirmasis ES lėšų panaudojimo ciklas prasidėjo neturint patirties. Ir iki galo nesprantant visų aspektų. Manau, kad ši patirtis yra pamoka visiems, ypač toms minėtoms valstybėms narėms. Na ir mes, aišku, dirbame glaudžiai su auditorumais ir parlamentu, siekdami užtikrinti, kad tai, ką reikia pagerinti praktikoje, ir būtų pagerinta atsižvelgiant visą patirtį ir pastabas. Ačiū, ponia pirinkė. Ačiū, e, ponia komisarė. E, komiteto vardu dar norėtų kalbėti ponia Ajala Sender ir po to ponia Gressler ir po to, aišku, pranešėjas. Ines, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. E, noriu pasveikinti komisijos narį, nes pradžioje negalėjau e, čia būti, nes e, buvau susitikusi su svečiais, tačiau iš principo išgirdau, ką jūs sakėte. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, kalbant apie jūsų nuomonę, Kokia jūsų nuomonė būtų šiuo klausimu? Pradedame dirbti 14 metais, tačiau 12 metais, kalbant apie pasiektus rezultatus, tai žinoma, biudžeto kontrolė yra susijusi su sąskaitų kontrolė ir taip toliau, tačiau mus vis labiau domina rezultatai. Tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie socialinio fondo pasiektus rezultatus, ypač užimtumo srityje. Toks pirmas klausimas. Antra. Kokiu mastu mums pavyko atsižvelgti į krizę? Yra tam tikrų įgaliojimų konfliktų. Žinoma, kad, kad e, yra tam tikrų konfliktų su Ispanijos programomis, auditorumai sako, kad kai kurios programos nebuvo užbaigtos pagal tas sąlygas, dėl kurių sutarta. Pavyzdžiui, kai kuriuose programuose reikėjo išlaikyti darbo vietas, kurios buvo sukurtos ketverius metus tos projektus vykdant. Tačiau taip nebuvo padaryta. Tuo metu trejatas sako, kad reikia didesnio lankstumo darbo rinkoje ir panašiai ir panašiai. Taigi situacija gana sudėtinga, tai reiškia, kad ne visas darbo vietas pavyko išsaugoti visus keturis metus, reikia pristaikyti prie krizės. Tačiau tai turi poveikį ir socialinio fondo sričiai. Toliau dėl mikro įmonių. Jūsų nuomonė programų skirtų 12 metams atžvilgių, kas yra pasiekta siekiant tikslų, dirbant su tomis įmonėmis, kurios dirba su pažymiomis grupėmis. Tiesiog norėčiau sužinoti, kokį poveikį tai turi mikro įmonėms. Na ir dėl ateities. Šiuo metu kūrėme priemonę, kuri yra susijusi su finansinėmis korekcijomis griniesiems mokėjimams. Žinoma, reikia informacijos ir reikia mokyti pareigūnus, kurie taiko tokia, tokias priemonės. Aišku, apie tai turi žinoti ir politikai, tačiau kalbant apie naują, naujovišką programavimą ir kokiu mastu šio mechanizmo gyvendimas jums kelia problemas. E, problemas. Ar žmonės supranta iki galo, ką reiškia šis požiūris? Kas pasiekta ir kokiu yra pavojų dėl to, kad e, žmonės gal iki galo nesuprasti iki galo šių naujų metodų. Ačiū. Toliau, toliau pane Greslė. Ačiū. Aš taip pat noriu jūs priremti prie, sienų, prie sienos. Jūs patekėte visą panoramą, kas yra daroma, o aš klausiau apie Romus. Jūs kalbėjote, tačiau e, vietoj to apie Džordžą Sorosą, apie Pasaulio banką ir kitas agentūras. Nemanau, kad mums reikia tų kitų finansavimo šaltinių, kad galėtume padarėti, padėti Romams Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, mikrokreditai atrodo, kad labai dažnai regija generalinis dekoratas išleidžia pinigus tiesiog m, mm, kaip į keurą samtį. Nežinau, kad Sorošas ar e, Pasaulio bankas turėtų būti tą gelbėjimo armiją. Kalbėjome apie vairias e, strategijas, vairius metodus, visi pilietinė visuomenė, vietos institucijos, varsybės narės turi prisijimti šiek tiek atsakomybės, tačiau koks yra spaudimo lygis, kiek komisija yra atsidavusi tam, kad e, paremtų šių, šios srities pažangą. E, jeigu pažvelgsime į vairias šalis, tai pavyzdžiui, iš Rumunijos e, į Vokietiją atvyko 100 tūkstančių žmonių iš, iš, iš Bulgarijos, 50 tūkstančių 000 Na, o anksčiau mes matėme tokį savotišką verslo modelį, jo plėtojimuose, kuomet iš Slovakijos Romai vykdavo į Vokietiją tiesiog sėdėti gatvėje prašyti pašalpų, prašyti išmaldos. ja, to, pra, pažiūrėjau, pasilikdavo šalyje 4-6 savaitės ir po to grįždavo namo. tuomet e, tokiais atvejais negalime palikti e, savivaldybių tvarkyti su tuo vienoms. Nepakankama sakyti, kad e, vietos institucijos, vietos valdžia turi rūpintis tuo, kiek tie žmonės ten būna. Mums reikia užtikrinti ir e, teisės, teisėtų dalykų panaudojimą, norėčiau išgirsti tikrą, aišku atsakymą. Pavyzdžiui, kokie yra 3-4, kokios yra 3-4 sėkmingiausios Romų programos, kurias gyvendinate. Ar vykstate į valstybės narės pasidomėti, kokia yra geriausia patirtis Man atrodo, kad įvairiose valstybės narėse E, vyriausybės, kurios nori, kad e, Romai gautų tas lėšas. E, Ta daro, tačiau negalime leisti vyrauti diskriminacijai. Na, dabar grįžtam prie 12 metų skaičių. Bulgarija lėšų įsisavinimas lygis e, iš socialinio fondo yra mažiau negu 10 procentų. Ir šį klausimą esu uždavusi ir komisarui Hanui. Ir jis e, e, pateikė atsakymą 42 puslapyje to klausimyno. Tai tie atsakymai mane sukrėtė. Na ir dabar, žvelgiant į ateitį, aš norėčiau, kad jūs iš tikrųjų pasakytumėte, ką darote šioje srityje ir kokias sėkmės susilaukėte? Pirmininkas. Kolegė Greslė akcentuoja šios problemos svarbą. E, ji teisi. Mūsų komiteto uždavinys e, yra taip pat ir pažiūrėti, kaip veiksmingai tie fondai panaudojami, tad e, visiškai tinka užduoti tokius klausimus komisijos nariui. Jeigu skiriame lėšas Romų strategijai, turime e, užduoti klausimą, ar pasiekiami jos tikslai. Jei kalbame apie klaidų e, lygį, galbūt galėtume pamastyti apie kažkokį kitokį požiūrį, kuris labiau remtųsi rezultatais. Aš manau, kad tokios nuomonės laikosi dauguma komiteto narių. Ponas Piper, jūs taip pat prašote žodžio. Na, bet prieš tai aš pats norėčiau užduoti papildomą klausimą komisijos nariui. Kalbant apie auditorumų specialiąją ataskaitą e, dėl prisiderimo prie globalizacijos pasiekmių fondo. Iš jos e, paaiškėjo, kad buvo įvardinta nemažai e, poveikio globalizacijos poveikio, e, panaudojant e, šį fondą. Ir norėčiau paklausti, kokiu reiktų imtis pakeitimų. Ponas Piper, dėkoju. Pirmininkė, aš e, norėčiau paminėti tai, ką neseniai paskaičiau laikraštyje E, socialistas, Europos parlamento pirmininkas, ten cituojamas, e, sakantis, kad jaunas būdamas pasisakė už, už Europos e, bendrasias jungtinės valstijas, na, o dabar galvoja, kad vis tik nacionalinės valstybės e, yra geresnis variantas. Noriu paklausti jūsų, ponė komisijos nary, ką jūs galvojate, pavyzdžiui, apie Europos semestrą. E, mūsų piliečiai sako, kad e, Europos čia nereikia, reikėtų telktis ties kitais tikslais. E, komisijai gauna vis naujų galių, priežiūros galių ir tai kelia susirūpinimą. E, neišvengiamai kyla klausimai apie valstybinarių patikimos informacijos ir duomenų patikimumą. Tai kai kalbama e, čia, kalbame tada ir apie e, nacionalinės audito institucijas. Aš pabandysiu pakartoti savo klausimą. Kuo remiasi pasitikėjimas nacionaliniais skaičiais? Žinoma, jūs gaunate ataskaitas iš valstybių narių su skaičiais. Ir e, kaip tada jūs įvertinate tuos duomenis, norėdami įvertinti bendrąją programą? O gal egzistuoja tik tai bendras pasitikėjimas? A, e, tais e, išlaidų skaičiais, kuriuos gaunate iš valstybių narių. Aš kol kas to nesuprantu. Tikrai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kai kalbama apie pasitikėjimą valstybėmis narėmis, joms teikiant duomenis. Pirmininkas labai dėkui, laikas bėga, bet e, aš norėčiau steigti galimybę komisijos nariui atsakyti į jam užduotus klausimus. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo ponios Ajala Sender klausimą, ar mes atsižvelgiame į krizę. Žinoma, aš jau paminėjau kai kuriuos sunkumus, kuriuos sukėlė krizės poveikis e, programavimui ir perprogramavimui bei valdymui. E, Tai taip pat leidžia man akcentuoti kai kuriuos dalykus, e, kurie yra susiję su e, e, Europos socialinio fondo gebėjimu prisidėti prie užimtumo. Jūs žinote, kad užimtumas nemenka dalimi priklauso nuo nuo paklausos ir savame suprantama komisija čia negali daryti jokio poveikio. Būtent valstybės narės fina, e, kontroliuoja savo finansus. Tačiau, aišku, ES e, turėdama labai aiškiai reglamentuotas fiskalinės taisyklės menkai gali čia kištis ir e, daryti poveikį užimtumui nuosmukio metu. E, tačiau tai nereiškia, kad ir nuosmukio metu ES turėtų susilaikyti nuo tam tikrų e, nuo tam tikrų pasiūlos veiksmų. Tai taip pat reiškia, kad e, mes išlaikysime tinkamus e, verslumo gebėjimus. Na ir e, mikrofinansavimas ar mikroįmonių e, parama mikroįmonėms taip pat yra galima tame tarpe ir pagal mikrofinansavimo priemonę. Apskritai bendras vaizdas yra pakankamai sudėtingas, būtų sunku jį dabar trumpai išdėstyti, e, bandydami e, padėti mikro įmonėms, mes kartais susidurime su tam tikromis abejonėmis dėl galimos rizikos suinteresuotėsiems subjektams. Ar tai būtų iš vyriausybės agentūrų ar iš naudos gavėjų pusės. Tad šitą sritį mes taip pat e, stebime, nes verslumas e, e, yra labai svarbus ekonominiam klestėjimui. Kaip mes vertiname gaunamos informacijos patikimumą? reikalas tas, kad e, žinoma, mes su valstybėmis narėmis dirbame drauge, jos turi savo audito procesus, bet mes tokius procesus taip pat turime. E, taigi e, veiklos kasmetinėje ataskaitoje mm, mūsų e, pačių e, apt tinkamas klaidų lygis yra labai panašus į tą, kurį matome valstybių narių ataskaitose. Taigi yra tam tikras nuoseklumas tarp valstybių narių, komisijos ir audito rūmų rezultatų ir tai e, suteikia tam tikrą garantiją, kad valstybių narių teikiama informacija yra patikima. E, Nors, žinoma, atskirais atvejais e, mes atkreipiame ypatingą dėmesį. Dėl ponios Graslė e, klausimo vėlgi apie Romų padėtį. Reikia pasakyti, kad reikia vis tik mums e, tokių veikėjų kaip ponas Sorošas ir kitos agentūros, kurias aš paminėjau savo atsakymę. Reikalas tas, kad ES strategija yra bendroji pamatinė strategija, valstybės narės turi savo nacionalinės strategijas, o mes jas stebime, vertiname rezultatus. Ir taip pat reikia pripažinti, kad kai kurios veiklos rūšys, ypač švietimo srityje, e, nėra tinkamas finansuoti iš ES lėšų ir todėl tie kiti mano paminėti šaltiniai tinka labiau. Tačiau mes dirbame su jais, norėdami užtikrinti, kad pavyzdžiui, kai eina kalba apie švietimo veiklą ar gebėjimų stiprinimą, ji tuose šalise būtų tinkamai vykdoma. Mes e, Prieš pat Europos parlamento rinkimus ketiname surenkti aukščiausio lygio sustikimą Romų klausimais balandžio mėnesį. Ten kalbėsime apie tų strategijų įgyvenimą ir e, konkrečiai kalbėsime apie švietimo prioritetus ir desegregacijos problemą švietimo srityje. E, tai svarbios rytis, kur mums reikia pažangos, reikia investicijų, investicijų tam tikrą laiką, kad galėtume sulaukti norimų rezultatų. Dėl jūsų klausimo apie Europos prisiderinimo prie globalizacijos pasiekmių fondo, tai e, mes turime tam tikrų įvertimų tame tarpe ir iš audito rūmų, Jie leidžia mums susidaryti aiškesnį vaizdą ir e, geriau įvertinti to solidarumo fondo veikimą. E, sunkiais e, laikais e, reikia pasakyti, kad tikrai e, nemažai darbuotojų, kurie prarado darbą, dėka šio fondo susirado naują darbą, ir e, turime informaciją, kad daugiau kaip pusė e, krizės paveiktų žmonių e, sugebėjo vėl įsidarbinti. Tai neblogas rezultatas. E, naujasis fondas e, per naująjį finansavimo laikotarpį e, buvo kūriamas atsižvelgiant į e, sukauptą patirtį, mes tengiamės paspartinti e, veiksmus, e, atsižvelgdami į tai, kad atsiranda tam tikras lankstumas biudžete. Dėkui. Dėkui ponui komisijos nariui. Na ir e, norėčiau pasiūlyti žodį pranešėjui, atrodo, kad jis nenori pasakyti. E, Tuomet e, tęsime diskusijas e, vėliau. E, dėkojame Jums už pakvietimą į tą vadinamąjį aukščiausio lygio susikimą Romų klausimais. Atrodo, kad jo data yra vasario šeštoji. Ja, liebe kolegė. Balandžio šeštoji. Mėly kolegos, dar kartą noriu padėkoti komisijos nariui už jo atsakymus į klausimus, kuriuos jam uždavėme. Ačiū už gyvą šios dienos diskusiją. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Norėčiau pasveikinti agentūrų atstovus, kurie atvyko į šios dienos svarstymus. Na ir sveikinuosi taip pat su Petri Sarvama, kuris yra mūsų pranešėjas. Na ir dirbsime taip pat kaip ir ankstesniu klausimu. Pirmiausia, suteiksiu audito rūmų atstovui Pietro Ruso žodį. Prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponai ir ponios. Aš Džiaugiuosi, kad šiandieną galiu būti biudžeto kontrolės komitete ir galiu e, kalbėti apie 2012 m. Europos agentūrų biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. Kaip jūs greičiausiai žinote, yra labai didžiulis skirtumas tarp to, kokią mažą finansinę riziką kelia ES institucijos ir decentralizuotos agentūros panaudojančios kartu 1,5 procentus ES biudžeto. Ir tos rizikos, kurią patiria šios e, institucijos dėl jų atliekamų svarbių ir jautrų funkcijų. Trumpai norėčiau priminti Jums apie Europos, tiksliau, auditorumų įgaliojimus. Aš pristatysiu taikomą audito metodą, 2012 metų audito rezultatus, taip pat pristatysiu ir ateities dalykus. Vadovaujantis ES veikimo sutarties 287 straipsnių, E, audito rūmo atliekamas auditas apima finansinį auditą, tai yra įvertinamos metinės finansinės ataskaitos. Taip pat yra atliekamas ir atitikties auditas, tai yra vertinami atliktų sandorių e, teisėtumo ir e, tinkamumo aspektai. Teismas kiekvienai agentūrai parengė konkrečią metų, metinę ataskaitą, E, kurioje yra pateikiamos dvi skirtingos nuomonės. Viena nuomonė skiria ta sąskaitoms, kita e, padarytiems sandoriams. Taip pat yra pateikiama e, pas, nustatytų duomenų analizė. 2012 metais mūsų auditorumai pagerino atliekamą auditą padidėjo taip pat ir audituojamų agentūrų skaičius. 2012 metais buvo įgyvendintos 70 misijų ir buvo parengtas toks pat preliminarių išvadų pareiškimų skaičius. E, auditorumai parengė 40 specifinių metinių ataskaitų, 80 e, nuomonių dėl sąskaitų, taip pat ir dėl sandorių tinkamumo ir teisėtumo. Pastarosios buvo skirtos 40 decentralizuotų agentūrų. 2012 metais mes atnaujinome mūsų naudojamą metodologiją, taip pat ir ataskaitų teikimo mechanizmą, kad parlamentui galima būtų pateikti išsamesnį informaciją. Taip pat įvedėme ir naujovių, kalbant apie statistinis, statistinis techni, statistinių metodų, metodų naudojimą. E, Be to, e, toks statistinis metodas e, yra taikomas kartu su rizikos įvertinimu, kad būtų galima atrinkti kuo geresnę e, įvertinimų sąskaitų ir sandurių imti. Taigi audito rūmai teikia savo komentarus pagal penkias antraštinės dalis dėl sąskaitų patikimumo, sandurių teisėtumo ir tinkamumo kompensuoti dėl e, vidinės kontrolės, dėl biudžeto įgyvendinimo ir pateikė kitus komentarus. Taip pat e, yra pateikiama ir lentelė su ankstesnių metų audito rūmų komentarais, kad e, parlamentas geriau įsivaizduotų situaciją. Be to, audito rūmai parengė 2012 metų audito rezultatų santrauką. Taip e, lengviau e, matyti bendrus agentūrų e, audito rezultatus. Be to, visa informacija yra skelbiama ir mūsų internetinėje svetainėje. Taigi, kokie yra 2012 metų audito rezultatai? 2012 metais Buvo audituotos 40 agentūrų, kitaip tariant, 39 agentūros plus Europolo pensijų fondas. 2011 metais buvo audituotos 39 agentūros ir 2010 metais 32. Audito rūmai priejo išvados, kad 40, 40, pati, 40 e, agentūrų e, sąskaitos yra patikimos. E, taip pat E, galima sakyti, kad nuomonės be pastabų buvo parengtos 38 iš 40 audituotų agentūrų atveju. Tuo tarpu kvalifikuota nuomonė dėl e, sandorių teisėtumo ir tinkamumo buvo pateikta Europos inovacijų ir technologijų institutui, kuris yra įsijungęs Būtapešte, kadangi būtent tos, to instituto atžvilgių nebuvo surinkta pakankamai informacijos dėl sandorių, kurie yra susiję su e, tyriam, tyrimų veiklos subsidijavimo arba finansavimo 2010 metais. Ta patį galima pasakyti ir apie Frontex agentūrą Varšuvoje. Šiuo atveju auditorumai paskelbė, kad neprisiema atsakomybės už parengtą savo nuomonę šių agentūrų atžvilgių. Audito rūmų e, nuomonės daugelio agentūrų buvo atveju buvo be pastabų, tačiau tai nereiškia, kad nebuvo nei klaidų, nei kažkokių trūkumo. Tokios klaidos ir trūkumai E, neviršijo 2 procentų e, agentūrų biudžeto. Auditorumai nekvestionuoja savo nuomonės ir pateikė 123 pastabas susijusias e, būtent su šiomis agentūromis. Daugelis šių pastabų yra susijusios su agentūrų biudžetų įgyveninimu bei vidinę kontrolę. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną konkrečią problemą. Daugeliu agentūros atžvilgių audito rūmai pastebėjo, kad labai didelė e, lėšų dalis yra perkeliama e, į paskesnius metus. Tokia praktika buvo matoma ir anksčiau. Pavyzdžiui, 2012 metais auditorumai išanalizavo prie viso šio reiškinio priežastis, e, kodėl taip yra elgiamasi ir nustatė, kad e, problemų yra su veiklos planavimu. Bei e, toks reiškinys yra susijęs su daugiamečių agentūrų darbų planavimu. Teismas tiksliau audito rūmai e, sveikina pažangos ataskaitą, e, kuri buvo parengta dėl bendro požiūrio taikoma ES decentralizuotų agentūrų atžvilgių. Šią ataskaitą parengė komisija 2013 metais gruodžio mėnesį. Ten yra kalbama apie veiklo grindžiamą biudžetą ir tai, kas yra rašoma ataskaitoje, atitinka audito rūmų požiūrį, kad e, būtų galima kuo geriau susijęti sąskaitų ir biudžeto auditą su valdymo kokybe. Mes ateityje susidursime su štai kokiu iššūkiu, tai yra naujojo finansų reglamento įgyvendinimu, kuris pradėjo galioti šių metų pradžioje. Ten esančios nuostatos turėtų pagerinti agentūrų finansinį valdymą. Komisija jau parengė e, pažangos ataskaitą apie bendrojo požiūrio įgyvendinimą ir ten kalbama, kalba apie naudą, kurią galėtų teikti e, vidinio audito darbo koordinavimas ir daugiametis agentūrų veiklos valdymas auditorumai sveikina e, tokius dalykus ir mano, kad vis geresnių, geriau rezultatus e, šio reglamento įgyvenimo matysime 2014 metų pabaigoje. Reikėtų paminėti ir 208 finansinių reglamentų e, straipsnį, kuriame kalbama apie tai, kad įvertinant agentūrų sąskaitas galima pasinaudoti išorės auditų paslaugomis, o audito rūmai turės priimti jų atlikto darbo rezultatus domen. Mes norime užtikrinti, kad šios naujos nuostatos būtų naudingos E, audituojant agentūras, kad prisidės, audito, prisidės prie auditorumų darbo ir leis išvengti darbų dublikavimus. Pone ir ponios, ačiū Jums uždėmesi. Ank. Labai ačiū, pana Ruso, už auditorumų įžangą. Toliau komiteto pranešėjas. Pone pirminkė, ponios ir ponai. E, gerbiami auditorumų atstovai, agentūrų atstovai. Man buvo didelė garbė būti pranešėjų, rengiant pranešimą dėl agentūrų 12 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo, nes iš tikrųjų yra, tai yra labai svarbu. Kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Apie mokesčių mokėtojų pinigus ir dar kartą apie mokesčių mokėtojų pinigus. Taip pat apie skaidrumą ir gerą valdyseną atliekamą agentūrose. Manau, kad geriausia galėčiau panaudoti man skirtą ribotą laiką, kaip pranešėjas, jeigu kalbėčiau apie tris skirtingas kategorijas, tai yra užduočiau klausimus tiesiogiai trims agentūroms. Pirmiausia, keturioms agentūroms. Pirmiausia, koordinavimo tinklo ir trims atskiroms agentūroms ir galiausiai auditorumams. Visų pirma, norėčiau tinklo koordinavimo agentūrai užduoti klausimą. Gal galite pasakyti paprastai, kokie būtų svarbiausi šių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo aspektai jūsų nuomonė ir trumpai juos panalizuoti. Atskiroms agentūroms EIT, Inovacijų ir technologijos institutui, norėčiau e, jūsų paklausti dėl e, pamatinių sandorių teisėtumo ir tinkamumo. Nu, turime sužinoti daug daugiau ir detaliau, kas iš tikrųjų įvyko 2012 metais ir ankstesniais, 10 ir 11 metais, bet ypač 12 metais, kai sužinojote, kad daugeliu atveju išmokos susijusios 11 metų veikla buvo pagristos neteisingais eksantė patikrinimais. Kaip iškėjo tos klaidos ir kaip sprendimas pradėti papildomą ekspost patikrinimą priimtas ir kaip konkrečiai vidaus auditorius nusprendė išeiti iš jūsų agentūros. Ir turint galvoje visą tai, kas įvyko, mes nusipelnome atsakymą į klausimą, kodėl jūs atsisakė, e, atsisakė užpildyti vidaus auditoriaus postą visus 13 metus po to, kas įvyko 2012 metais. Klausimas po to Frontex agentūrai. E, audito rūmai pateikė nuomonės patikslinimą e, apie tai, kad Frontexas nereikalavo dokumentų patvirtinančių paramos gavėjams suteiktas, suteiktą finansavimą. Kodėl Frontex nereikalauja patvirtinančių dokumentų? Taip pat norėčiau sužinoti, kaip paaiškinate tą faktą, kad fizinis inventorius nebuvo užbaigtas ir neapėmė viso turto. Trečia, Kodėl yra silpnų vietų, kurios pažymėtos sistemoje, suderinant tiekėjų pareiškimus su atitinkamais agentūros įrašais. Ketvirta. Auditorumai patei, kalba apie trūkomus įdarvinant e, žmonės. Gal galite pasakyti, kas slepiasi už šių komentarų? Na ir pagaliau kodėl du skyrių direktoriai iš trijų išėjo praėjusiais metais iš agentūros. Kaip tai yra susiję su audito rūmų rezultatais, kurie kelia nerimą, jeigu jie yra susiję su, tais audito rūmų, su tomis audito rūmų išvadomis. Na ir paskutinis klausimas audito, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai. Jūs rengiate audit, konfliktų interesams skirtos svetainės sukūrimą. Kada ta svetainė bus ir tieks tinkamą informaciją. Ir dar svarbiau galbūt yra sužinoti apie e, jūsų informacinių technologijų projektus. Mes žinome, kad jie kartais būna labai sudėtingi ir skausmingi, tačiau kokia yra jūsų padėtis dabar? E, įdėgiant duomenų banką. Čia, aišku, klausimas apie dabartinę situaciją, o ne apie 12 metų situaciją, tačiau tai padėtų mums suprasti geriau tuos dalykus, kuriuos mums teigia šiandien auditorumai. Ir aš neprašau e, paaiškinti apie ankstesnius laiko, laikus, laikotarpius 10-11 metus, tačiau norėtume sužinoti, kokia yra situacija dabar įsigijimo procese. Toliau, finansiniai perkelimai. 79 procentai visų asignavimų trečioje antraštinėje dalyje. Atsakydami į šį klausimą, jūs komitetui sakėte, kad taip įvyko dėl e, strategiškai svarbaus informacinių technologijų plėtojimo. Taigi, paskutinis klausimas agentūroms yra toks. Jopai, konkrečiai, jūs informuojate mus, kad kontraktas teikti į tą infrastruktūrą buvo pasirašytas 12 metais, dėl to reikėjo perkelti asignavimus į 13 metus. Taigi klausimas yra toks. Kaip 79 procentų perkelimas galėjo įvykti dėl tiesiog vieno iš kelių kontraktų? Ar kiti kontraktai e, taip pat buvo susijęs su tuo dideliu perkelimu? Dar toliau. 13-14 metų perkelimas trečioje antrašinėje dalyje sudaro 86 procentus, dar daugiau. Visą tai vėlgi yra susijęs informacinių technologijų projektais. Taigi, ko galime tikėtis šių perkelimų susijusių su informacinėmis technologijomis ateityje? Na ir pagaliau mano klausimai auditorumams. Čia galbūt nebus tokie standartiniai klausimai. Man atrodo, kad bent jau kalbantis su agentūromis išiškėja poreikis vienodžiau vertinti visas agentūras. Ką galima padaryti, jeigu iš vis galima ką nors padaryti, ką auditorumai ketina daryti ateityje, jeigu jums pasirodys, kad tai pagerintų visą biudžeto įvykdymo proces, patvirtinimo procesą. Ką jūs galėtumėte padaryti, kad šis visas procesas būtų nusaikesnis, nuseklesnis, vienodesnis. Nes dabar atrodo, aš e, sutikau nemažai susinerinusių žmonių prie salės e, rūmų ir jų veidai rodė iš tikrųjų, kad jie tikrai nežino, ko tikėtis iš viso šio procesos. proceso. Ir man atrodo, kad e, mums visiems būtų lengviau, jeigu visas procesas veiktų geriau. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju pranešėjui už e, įžanginį pasisakymą. Suteiksiu žodį ponui Paslaipė iš Europos geležinkelio agentūros. Jis e, yra e, visų Europos Sąjungos agentūrų atstovas spaudai. E, ir aš tikiuosi, kad surasime tokią procedūrą, kuri tiks visoms pusėms siekiant pagerinti mūsų agentūrų veiklą. Dėkoju, ponė pirmininkė, komiteto nariai. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už tai, kad suteikėte man žodį. E, prie to dar grįšiu, bet aš manau, kad tai, ką pasakė ponas Rūso ir ponai, ponas Sarvama, iš tikrųjų e, buvo labai svarbus dalykai, tad aš nesigilindamas į jų pasisakymus tiesiog pabandysiu atsakyti jų užduotus klausimus. Visiškai aišku, kad e, agentūrų įsipareigojimas pasiekti kuo veiksmingesnio agentūrų darbo e, yra įgyvendinimas. E, tai atitinka šio komiteto lūkesčius, na, o auditorumo ataskaita suteikia galimybę ir pačioms agentūroms peržiūrėti e, finansų valdymą agentūrose. E, e, mes labai žinome, ko iš mūsų laukiama ir galvojame apie tai, kaip pagerinti darbą. Tai per pastarosius metus galim pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu su audito rūmais. Žvelgiant agentūrų akimis, biudžeto vykdymo uh, Patvirtimo agentūra taip pat tapo skaidresnė ir e, dėka agentūrų tinklo veikimo dabar e, informacija tarp agentūrų e, juda sklandžiau ir aš manau, kad kai kurios praeities problemas kilo dėl tam tikro nesusipratimo tarpusavyje ir informacijos rautų pagerinimas čia suvedino teigiamą vaidmenį. Labai svarbu taip pat, kad agentūros e, tinkamai pripažįstamos ES institucijose ir konkrečiai Europos parlamente. Esame už tai dėkingi ir žinoma toliau to tikimės iš naujojo parlamento. Pereitų metų birželio mėnesį sekretariatas e, parengė tam tikras gairias e, dokumentacijai ir informacijai paruošti. E, kuri bus naudojama e, agentūrų biudžeto įvykdymo procese. Aš tikiuosi, kad e, ji padės mums dirbant ir ateityje. Ataskaita apie decentralizuotas agentūras yra mums labai svarbi Žinoma, e, visiškai aišku, kad į konkrečius klausimus šiame etape galėtų atsakyti tik tai konkrečios info, e, agentūros, e, nors turime elgtis atsargiai, žinodami, kad išorės audito institucijų pasitelkimas gali kiek pakengti bendram auditavimo nuoseklumui. Praktinis bendradarbiavimas tarp agentūrų e, tapo tikrovė, tai e, pasakytina jau apie gana ilgą laiką. E, agentūros ir toliau remsis sinergija ir bendradarbiavimu siekiant pagerinti savo veiklą mm, kalbant apie viešuosius pirkimus, Mes ėmėmės iniciatyvų, e, sukurdami standartinę veiklos procedūrą, kad pagerintume bendradarbiavimą tarp agentūrų ir komisijos šioje srityje. Tokio dokumento pirmasis projektas e, neužilgo bus parengtas ir mes e, jį apsvarsysime su komisija. Dėl tam tikrų problemų, su kuriam susiduria agentūros kasdienėje E, veikloje. 2012 m. E, Liepos mėnesį e, buvo parengtas dokumentas dėl bendrojo požiūrio. Tačiau pasikeitus darbo tvarkoms taisyklėms neišvengiamai reikės daryti ir tam tikrus pakeitimus agentūrose. E, daug šiuo metu kalbam apie tai, kad agentūrams e, keliami didesni uždaviniai, tuo tarpu sumažinant e, finansavimą. Pavyzdžiui, personalo sumažinimas siekia apie 5 procentus. Tuo pat metu e, reikalaujant supaprastinimo ir e, tinkamų darbo sąlygų įgyvendinimo. E, egzistuoja tarp institucinė darbo grupė, kuri aptars mūsų finansavimą ateityje. Esame pasiryžę, e, kuo galima labiau įsitraukti į šios darbo grupės veiklą, ieškant gyvy, gyvybingų sprendimų. Aš dabar norėčiau pabandyti atsakyti į pranešėjo klausimą dėl tų trijų pagrindinių minėtų problemų. Žinoma, formaliai prieš atsakant reiktų pasikonsultuoti su visomis e, agentūromis, tačiau e, Pažvelgus į šių metų pasiekimus, ko gero svarbiausia yra kelio gairių įgyvendinimas, e, procedūrų ir taisyklių skaidrumo padidinimas, tai yra labai svarbu. Aš e, paminėčiau, kad e, direktoriams agentūrų susitikus kartais nelabai lengva yra išsiaiškinti, kokie yra agentūrų partnerių lūkesčiai. Tad, e, sakysime, kai kalbame apie tų lūkesčių pasiaiškinimus, e, tai e, čia vienas iš geresnių pavyzdžių galėtų būti bendra, geresnis supratimas apie lėšų perkelimą į kitus metus. Na ir pagaliau e, padidėjęs ir patobulėjęs agentūrų pasirengimas dirbti drauge. Tokie būtų trys pagrindiniai dalykai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pamandžiau atsakyti į klausimus, kurie ir buvo užduoti ERA. Pirmininkas, dėkoju e, Jums, e, agentūrų tinklo pirmininkui, o dabar, jeigu norėtumėte konkrečiai agentūrai užduoti kokį nors klausimą, mes pasitengsime, mm, kad e, konkrečios agentūros e, direktorius į jį atsakys. Dabar steiksiu žodį mūsų komiteto nariams. Ponas Tas. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą EFSA agentūros atstovams, Europos maisto saugos tarnybos atstovams. Na, aš peržiūrėjau jūsų atsakymą, kuris buvo pateiktas prie 30 mūsų klausimo ir norėčiau užduoti papildomų klausimų. Visų pirma, 67 e, puslapis, ten kur yra 38 klausimas. Antroje e, dalyje yra kalbama apie tai, kad EFSA agentūra e, neturi turėti jokių kontaktų e, su pramonės atstovais. Arba kitaip tariant, agentūros darbuotojai negali pradėti dirbti privačiose įmonėse e, vėliau netgi praėjus tam tikram laikui siekiant išvengti interesų konflikto. Deja, turiu pasakyti, kad iki šiol negirdėjau apie tokį draudimą. Anksčiau buvo kalbama apie penkerių metų tą laukimo laikotarpį. Ir jeigu toks laukimo laikotarpis yra taikomas, akivaizdu, kad per tą laikotarpį negali panaudoti nei savo patirties, nei sukauptų žinių. Tačiau negali būti taikomas toksai na, draudimas dirbti e, privačiam subjektui e, visą gyvenimą. Taigi norėčiau dėl to pasitikslinti su EFSA atstovais. E, dar antra dalis, ketvirtas sakinys. E, ten yra kalbama apie e, valstybinės maisto saugos tarnybas. Kaip aš suprantu, nacionalinės maisto saugos tarnybos buvo sukurtos ir e, kai kurios iš jų buvo netgi finansuojamos iš Danona. Tuo tarpu pačios nacionalinės maisto saugos e, tarnybos, na, už tai turėjo kažkaip Danon e, atsilyginti e, viešais pareiškimais dėl maisto produktų savybių ir taip toliau. Ką apie tai mano Europos maisto saugos tarnyba, ar neižvelgia interesų konfliktų? Uh, šioje situacijoje. Man atrodo, kad kol kas šiuo klausimu EFSA savo nuomonės nepateikė. Taip pat dar kažkur toliau tekste e, kalba apie, kalbama apie e, štai kokį dalyką. EFSA gali pasikliauti išorės ekspertais e, Tačiau tokiu atveju, na, tokia situacija galėtų būti vertinama kaip interesų konfliktas. Jeigu jūs įsigilinsite į šį tekstą, atrodytų, kad e, Corporate Europe Observatory e, pareiškia savo nuomonę. Tai yra, jeigu e, tam, tarkim, yra organizuojamos e, konferencijos, e, įvairūs e, renginiai, Europos maisto saugos tarnybos atstovai negali dalyvauti kaip kalbėtojai nei už atlygį, nei net lygintinai. Taip pat norėčiau, kad būtų dar sugrįžta prie 30 klausimo. Ten yra sakoma, kad reikia pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp mm, na, nepriklausomumo ir e, sukauptos patirties. E, kalbama apie mm, geriausius darbuotojus, apie tai, kad na, būtent ši tarnyba turi pritraukti pačius geriausius kadrus. E, to, aišku, mes nekvestionuojame. Bet uh, tai nereiškia, kad tokie žmonės iš karto turėtų patekti į tarnybos valdybą. Aš laikausi nuomonės, kad na, reikėtų užtikrinti, kad e, į tarnybos valdybą patektų tik tai patys tinkamiausi asmenys, o ne tie, kurie galbūt gali būti įtakojami E, kitų interesų. Taigi aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte iš šiuos klausimus. Ačiū toliau, ponas Dejongas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, turiu keletą bendrų klausimų tinklo agentūrai. Žinoma, jeigu pažvelgsime į kelio žemėlapį ir misiją, tai pažangos yra pasiekta komisijai rūpia agentūrų veiklos efektyvumas. Mes galime užduoti klausimus, gauti atsakymus į mūsų klausimyną, tačiau iš tikrųjų tai, kas mums padeda dirbti, tai ataskaitos apie konkrečią veiklą, konkrečias veiklas. Nes gali būti, kad mes galime norėti sujungti agentūras ar panašiai. Apie tokius dalykus ir dabar mes diskutuojame. Na ir antra, interesų konfliktas. Atsakymuose e, matome, kad užduodavus tą patį klausimą galima gauti labai skirtingų atsakymų iš agentūrų. Gal ir būtų neblogai, jeigu komisija numatytų tam tikras gairias, kad kad būtų matomas tos silpnosios sistemos vietos. Ir tuomet galbūt galėtume turėti kažkokią tai kažkokį grafiką, kad matytume, kokiam kame etape yra atskaitomybės procesas. Ir įgyvendinimo srityje yra tam tikrų sričių, kur yra klaustukų. Aš e, kalbu e, apie IASO agentūrą, kuri turi nacionalinių ekspertų tinklą. Ir ar visa tai daroma laikomas darbuotojų reglamento tų žmonių atžvilgių, kurie turi laikinus kontraktus. Man atrodo, mes norime garantijų iš visų agentūrų, kad skirtingų kategorijų darbuotojai mm, jiems būtų taikomos interesų konfliktų taisyklės, ne tik nuolatiniams darbuotojams. metų turėjo būti įdėkta sistema ginanti informatorius. Na ir žinoma, aišku, kad mes žvelgiame į situaciją praeitįje. Tai galbūt agentūros galėtų pasakyti, ar pasiekta pažangos dėgiant tokią sistemą. Na ir galiausiai Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos klausimai. E, organizacija Finance Watch teigia, kad egzistuoja e, ekspertų grupės dirbančios tokiuose agentūrose ir juose trūksta žmonių atstovaujančių pilietinę visuomenę. Atrodo, kad tuomet ta, ta, ta esama patirtis, kurią ten atstovaujame, yra vienpusė, yra atstovaujama finansinė pusė, tačiau socialinė pusė nėra atstovaujama. kuomet rūpi ne ta finansinė patirtis labiau. Taigi, ar galėtumėte paaiškinti šią situaciją dėl ekspertų grupių? Ačiū. Taigi, išgirdome komiteto klausimus, dabar išklausykime atsakymus, jeigu teisingai supratau, tai Bartas Tasas daugiausiai uždavė klausimus EFSA agentūrai, o ponas Dejongas uždavė klausimus AJASA, EJOPai ir Frontexui. Taigi galbūt tokia tvarka ir išklausykime atsakymus. Taigi EFSA agentūros vardu norėčiau suteikti žodį daktarui Bernardui Ūlui, kuris yra vykdomasis direktorius. Ar teisingai aš pasakiau? Prašom. Ačiū, pirmininkė, ačiū už galimybę atsakyti į jūsų klausimus ir konkrečiai pono Staso klausimas. Ačiū, kad e, iškėlėte šią labai svarbę problemą mūsų nuomenę, kaip pasiekti gerą, tinkamą balansą tarp e, gerų mokslinių, gero mokslinio ligmens ir kitų dalykų. Kaip sakėte, mes teikiame savo nuomonės pasiremdami išorės ekspertai, skirtingai nuo jungtinių valstybių, kur dar ekspertai yra įdarbinti. EFSA turi maždaug pusantro tūkstančio išorės ekspertų iš valstybių narių. Ir jie būtent rengia e, mokslinės nuomonės. Pateiksiu keletą skaičių, kad pamatytumėte, ką EFSA čia daro. Mes 2012 metais įvertinome beveik 7 tūkstančius metinių interesų deklaracijų ir jas palyginome su maždaug 3 tūkstančiais darbo tvarkės punktų per savo posėdžius. EFSA šiam darbui skiria maždaug milijoną eurų per metus tiek darbuotojų, tiek informacinių technologijų investicijų prasme. Ir turiu pasakyti, kad EFSA mokslinių ekspertų nepriklausomumo klausimą vertina labai rimtai. Mes visi turime sutikti, kad EFSA pagerino savo darbą per pastarosius penkerius metus labai daug. 11 metais įdėgėme, priemė naują politiką, ją 12 metais įdėgėme, siekdami balanso tarp geriausių prieinamų ekspertų ir to, kad išvengtume tiek realių, tiek suvokiamų interesų konfliktų dėl konkrečių klausimų, ponė Stasai, pasakysiu štai ką. Jūs sakėte, kad e, nekalbama apie draudimą visą gyvenimą pas mus dirbti. Tačiau žmonės, kurie dirba pramonės įmonėse, visiškai neturi galimybės būti mūsų ekspertais, mūsų grupėse ar žiūri. Taigi, e, dirbantis asmenys tikrai negali pas mus dirbti. E, Toliau jūs kalbėjote apie tai, apie, kad e, konferencijų organizavimą, kuomet tai galėtų sponsoriuoti pramonės įmonės. Mūsų požiūris yra toks, jeigu konferencija organizuojama darbo grupės e, darbo srityje, tai būtų konfliktas. Tačiau jeigu tai neįeina į darbo grupės e, darbo sritį, tai pagal mūsų taisyklės tokia konferencija būtų uh, leidžiama. Man atrodo, kad tai yra sąžiningas požiūris siekiant gauti prieigą prie geriausių mokslinių duomenų ir išvengti realių ar e, numanomų interesų konfliktų. Taip pat kalbėjote apie narystę nacionaliniuose maisto institutuose. Na, čia EFSA taisyklė yra tokia pati. Jeigu yra, vyksta konsultacinis darbas, mokamas ar nemokamas, e, ko mes E, nediferencijuojame. Jeigu tai susijęs su darbo grupės e, darbo sritimi, tai tokie dalykai neleidžiami, nes atsirastų konfliktas ir toks asmuo negalėtų dirbti mūsų darbo grupėje. Tačiau jūs, ponė Stasai, kėlėte fundamentalesnį klausimą dėl santykio tarp mokslininkų darbo ir sprendimų prieimimo. Pagal mūsų įsteigimo reglamentą kadangi mokslinį darbą atlieka daugiausiai išorės ekspertai ir mano nuomonė tai yra labai geras ir veiksmingas modelis. Ir tai pripažįsta ir audito rūmai, bet taip pat taip, mūsų mokslinių rezultatų kokybė rodo, kad mes turime tinkamą balansą. Tai nereiškia, kad negalime sistemos gerinti, neteisingai nesupraskite, prašau manęs, mes klausomės NVO, rengiame skaidrumo iniciatyvas. Mes 14 e, metais ketiname atnaujinti savo politiką, taigi mes esame atviri ir manau, kad galime iš kritikų pasimokyti, ką ir turėtume daryti. Tačiau dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, mes turėtume turbūt netiek daug dėmesio skirti ekspertų atrinkimui, kas yra svarbu ir ką turime daryti, tačiau daugiau dėmesio taip pat turėtume skirti procesų atvirumui ir skaidrumui kuo procesai bus atviresni, tuo bus geriau ir mes galėsime pademonstruoti ir kritikuojančiai visuomenės pusiai, kad mes ir mūsų ekspertai, kuriems beje šią progą noriu padėkoti, nes jie atlieka daug darbo be jokio užmėkešio. Jie dirba visuomenės sveikatai ir mokslo pasistumėjimo į, priekų, į priekį, bet taip pat ir Europos konvergencijai. Labai ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Url. Ich wurde gerade vom Sekretariat auf. Dėkuoju, ponui Ulmai. Mane sekretariatas informavo, kad e, turime klausimą taip pat į EIT agentūrai ir ERA e agentūra, agentūrai. Ir taip pat e, turime išsiaiškinti, ar e, kolegos klausimas buvo skirtas EASA ar EFSA. Aš sakiau, kad EASA yra sukaupusi geriausios patirties čia. Ir norėčiau galbūt, kad paaiškintų agentūros atstovai, kaip jie. M, E, suformulavo tokią politiką. E, pirmininkas, taigi ponas FISA, e, vykdantysis direktorius EASA. Dėkuoju, ponė Prinkė, dėkuoju už klausimus. Galiu patvirtinti, kad pasirinkome platų jį požiūrį, kai kalbame apie interesų konfliktus. Tam buvo kelios priežastys. E, tas darbas, kurį atlieka ekspertai ir nuolatiniai darbuotojai agentūroje, labai dažnai yra to paties lygmens ir todėl mes nemanėme, kad reikia skirtingai juos traktuoti, kai kalbama apie interesų konfliktų nuostatas. Dėkuoju. Pereikime dabar prie pono Garsijos pasisakymo. Jis yra Europos inovacijos ir technologijos instituto atstovas. Dėkuoju, panė pirmininką. Šiame svarbiame komitete pasiekau pirmą kartą ir visų pirma noriu e, pagirti Europos e, parlamentą ir padėkoti už tai, kad 2008 metais būtent Europos parlamentas palaimino e, Europos inovacijos ir technologijos instituto e, sukūrimą, e, akcentuodamas inovacijų svarbą. Akivaizdu, kad EIT nuo 2008 metų pavasario visų pirma užsijėmė įsikūrimo reikalais, e, toliau pradėjo kurti vadinamosius kiks, e, tuo tarpu aš atėjau dirbti į agentūrą tik tai tų metų Liepos mėnesį. E, ir reikia pasakyti, kad gana anksti suvokiau, kaip svarbu yra turėti tam tikras garantijas, kalbant apie subsidijų tiekimą. Supratome taip pat ir audito uh, E, svarbą, tiek iš ankstinį vertinimą, tiek ex post vertinimą siekiant užtikrinti finansinius ES ir mokesčių mokėtojų interesus. Šiandien e, paminėsiu du jums e, rūpimus klausimus. Paminėsiu visų pirma subsidijų, grantų problemą, kaip pranešėjas ir akcentavo 2012 e, subsidijų grantų prasme buvo labai svarbus, e, ne tik sandorių sudarytų e, prasme, bet taip pat dėl jų kokybės. Turiu pasakyti, kad audito ataskaita yra kalbėdama apie 2012 metus, iš esmės kalba apie 10 sandorių. 2011 metų ataskaita aiškiai pasakė, kad reikšmingų klaidų nebuvo padaryta. 2011 e, taigi e, paminėti kaip e, metai be reikšmingų klaidų klaidų, e, bet e, audito rūmų atstovams lankantis pas mus 2012 metais e, buvo atliekamas dar tam tikras darbas vietose. Dabar galiu pasakyti, kad šis darbas jau yra atliktas ir e, susigražintos lėšos tiek už 11, tiek 12 metus jau e, sugrįžo į mūsų sąskaitas banke. Ekspost e, auditas dėl 2011 metų subsidijų buvo atliktas 2012 metais. E, tai yra susijęs su tuo, kad e, mūsų institutui, norint pradėti ekspost auditą, prireikė maždaug metų. Taigi 2012 metais e, buvo pradėta renkti galutinį audito ataskaitą, kuri buvo pabaigta 13 metų e, kovo balandžio mėnesiais. Dabar kalbant apie 2010-uosius, ekspost e, patikrinimai buvo pradėti 13 metų gegužę mėnesį ir galutinę ataskaitą gavome tik tai pereitų metų spalio lapkričio mėnesiais džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad e, ataskaitoje buvo kalbama apie trims e, kiks e, išmokėtas sumas. Mes tikime savo misiją, nenorime, kad atskiras incidentas privestų prie katastrofus, todėl ekspost auditas nors ir sudėtinga procedūra yra mums svarbus siekiant e, užtikrinti EIT tai patikimumą. Pone pirmininkė, e, esu pasiryžęs padaryti viską, siekdamas e, pateikti jums, jūsų komitetui, visas reikiamas garantijas. Patvirtinant mūsų reglamentą buvo numatyta vidaus auditoriaus pareigybė dėje e, pasirinktas asmuo e, išėjo iš darbo ir e, mes nieko nelaukdami paskelbėme naują konkursą, e, siekdami sudaryti rezervo e, sąrašą. E, po pirmojo kvietimo e, pakankamai gerų kandidatų nesulaukėme, o po antrojo kvietimo e, pereitų metų Liepos mėnesį sugebėjome sudaryti rezervinį sąrašą. O 2013 m. rugsėjo mėnesį pasirinktas asmuo jau buvo paskirtas, bet E, galėjo pradėti dirbti tik tai šių metų sausio mėnesį. EIT e valdančioji taryba e, pereitais metais taip pat nusprendė įkurti audito komitetą, nors mes ir turime vidaus auditorių dabar. Na ir po to sprendimo uh, vykdomoji taryba nusprendė kovo mėnesį sukurti audito komitetą. Tai padaryta pirmą kartą. E, taryba tokią mintį remia, e, audito komitetas e, yra svarbus, e, rengiant tam tikras e, rekomendacijas valdančiai tarybai ir taip pat užtikrinant vidaus audito nepriklausomumą. Dėkui, ponė pirmininkė, esu pasiryžęs atsakyti į tolesnius jūsų klausimus. Dėkoju, ponui Garcia. Dabar e, žodis Frontex atstovams, e, ponas Laitinen. Frontex vykdantysis direktorius. Ačiū, uh, Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, auditorumo atstovai, gerbiami kolegos. Iš tiesų buvo Frontex užduoti penki klausimai. Juos uždavė pranešėjas ir atsakysiu į kiekvieną iš jų. Pirmasis klausimas jis buvo susijęs su štai kuo. Kodėl Frontex nereikalauja dokumentų dėl visų veiklų teikiant subsidijas, teikiant finansavimą? Trumpai sakant, e, visų pirma reikia suprasti pačius tuos sandorius. Toks finansavimas yra skirtas pasienio kontrolės institucijoms, kurios e, leidžia naudotis, pavyzdžiui, Frontex agentūrai ir kitoms valstybėms narėms savo turimą e, įrangą. Ir jeigu leidžia pasinaudoti, e, tarkim, turimais laivais arba e, sraigtasparnais, negali pateikti visų reikalaujamų e, dokumentų, kurie galėtų būti pareikalauti kitomis aplinkybėmis. Mes suprantame, kad tai yra trūkumas ir bandydami jį spręsti, sukūrėme tam tikrą sistemą, kuri, kurią būtų galima patikrinti, ar patirtos išlaidos tikrai buvo pagrystos. E, tai yra RIM e, sistema į naudojamos įrangos einamųjų kaštų sistema. Ir šioje sistemoje yra e, registruojama visa įranga, kuri e, yra siejama su tam tikromis išlaidomis. E, Tai yra, kiek išlaidų yra patirta, panaudojant vieną ir kitą įrangą. Na ir atlikę paskaičiavimus mes e, apskaičiuojame, kiek, pavyzdžiui, kainavo viena patruliavimo valanda. Taigi būtent e, taip ir mes pagrindžiame patirtas išlaidas, ne e, dokumentais, bet pavyzdžiui tomis patruliavimo valandomis, kurios yra apskaičiuojamas panaudojant tą RIM sistemą. Toliau yra dar vienas dalykas, kurį reikia paminėti. E, tai yra mūsų tie finansavimo arba naudos gavėjai. Šiuo atveju kalbame apie pasienio e, tarnybas, kurios e, dalyvauja vairiose operacijose. Mes, kur įmanoma, reikalaujame dokumentų. E, pavyzdžiui, e, sugražinimo operacijos, kai jos yra vykdomos, yra sukaupiama daug patikimų dokumentų ir būtent tais e, dokumentais galima pagrysti įvairias patirtas išlaidas. Taip pat ir dėl tam tikros įrangos panaudojimo mes reikalaujame dokumentus, kai tai yra įmanoma. E, toliau buvo keliamas klausimas dėl inventoriaus ir kodėl jo dar nebuvo 2012 metais. 12, 2012 metai, e, tais metais jautėme e, dar arabų pavasario pasiekmes. Ir 2011 metais Frontex agentūra, e, na, jos e, veikla įsiplėtė į kitas rytis, todėl reikėjo prioritizuoti e, tam tikrus veiksmus. Reikia šiuo atveju kalbėti ir apie mūsų ribotus išteklius bei jų tikslingesnį panaudojimą. Tuo pat metu mes kėlėme klausimas, e, kokios problemos galėtų kilti dėl to. Atsakymas buvo štai koks. 2012 e, metais e, fizinė inventoriaus sistema nebuvo baigta. Tačiau dabar tas inventorius egzistuoja. Taip pat egzistuoja ir uh, metodiką šio inventoriaus naudojimo. E, taigi tai leidžia mums sudaryti bendrą vaizdą, ką mes turime ir ko mes neturime. Trečias klausimas buvo susijęs su samdymu. Ataskaitoje teigiama, kad yra problemų e, susijusių su samdymu procedūra. Iš tiesų mes e, galime kalbėti apie du samdymo proceso etapus. Ir dėje mums na, e, sunku laikytis tam tikrų nustatytų reikalavimų. E, pavyzdžiui, dėl kandidatų E, reikalav, kandidatams kelimų reikalavimui. Dažnai, tarkim, tų kandidatų skaičius yra labai nedidelis ir todėl reikia atrinkti pačius geriausius, nepaisant to, kad jie galbūt ir netitinka tam tikrų kelimų reikalavimų. E, taip pat buvo sakyta, kad kyla problemų ir dėl e, interviu organizavimo ir Pavyzdžiui, kai e, yra organizuojami e, interviu su trim ar keturiais kandidatais, kurie, tarkim, aplikuoja į vieną darbo vietą. Ketvirtasis klausimas buvo susijęs su darbuotojais. E, du iš trijų direktorių nusprendė palikti paskutiniu metu agentūrą. E, Visi e, direktoriai buvo paskirti dirbti fiksuotam penkerių metų laikotarpiui. Vienas direktorius e, nusprendė dirbti iki savo darbo kandencijos pabaigos. Kitas direktorius nusprendė atsistatydinti anksčiau E, likus dviem mėnesiam iki apsisprendimo momento, ar atnaujinti su juo kontraktą ar ne. Dabar 2012 metų ataskaitoje kalbama apie tai, apie e, viso to poveikį, bet mes to poveikio nematome galime sakyti, kad spekuliuoti, kad jeigu būtų pasirinkti su kitokiais prioritetais, galbūt tam tikrų trūkumų būtų galima buvę išvengti daug anksčiau. Penktasis klausimas yra e, susijęs su pasiūla. Tiksliau, e, kodėl mes negalime gauti tos pačios informacijos iš vieno E, šaltinio kaip iš kito. Reikia pasakyti, kad dauguma mūsų partnerių, su kuriais mes bendarbiavom, neturi centralizuotos apskaitos sistemos. E, ir tai reiškia, kad e, ministerija arba konkrečiai finansų ministerija vienoje valstybėje narėje yra atsakinga už šią sritį. Ir jeigu mes užduosime tą patį klausimą e, skirtingoms ministerijoms, galbūt netgi sulauksime skirtingų atsakymų. Kalbant apie audito rūmų ataskaitą, e, šis trūkumas yra užfiksuotas. Bet reikia pasakyti, kad išspręsti šį trūkumą na, gana bus sunku, taip kaip yra rašoma e, ataskaitoje. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad mes rimtai priemėm domen auditorumo išvadas dėl 2012 metų. 2013 ir 2014 metams galima pasakyti, kad praktiškai visi trūkumai yra pašalinti, sistemos yra sukurtos. Ir pirmą kartą šiandieną uh, sužinojau, kad e, audito rūmai pareiškia, kad neprisiema atsakomybės už savo nuomonę. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Laitinin. Dabar norėčiau pereiti prie draudimo ir profesinių pensijų institucijos. Norėčiau pasveikinti Karos Montaljo E, šios e, institucijos direktorių. Prašom, jums suteikiamas žodis. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, aš, ačiū Jums, man malonu dalyvauti šiame procese, kuris mūsų nuomonė yra labai svarbus. Taip pat noriu padėkoti kolegoms iš audito rūmų, taip pat iš vidaus audito tarnybos komisijoje, kurie čia dalyvauja, nes Mūsų tikslai yra tie patys - atskaitomybė, tačiau svarbiausia yra skaidrumas, veiksmingumas ir efektyvumas. E, norėčiau atsakyti į užduotus klausimus. Pirmasis susijęs su svetainė dėl interesų konflikto. Šiuo metu e, perdarome visą svetainę, nes dabartinė svetainė iš tikrųjų nėra labai draugiška vartotojams Ji e, skurta buvo ankštesnio komiteto, kuris turėjo mažai išteklių e, ir mūsų mintis su šio projektu ir e, visam mūsų agentūros darbui yra tai, kad ją reikia iš, iš, iš, išbandyti rūpišio mėnesį ir ji bus paleista rudenį. Tačiau turint galvoje informaciją susijęs su etinėmis taisyklėmis, su konfliktų, interesų konfliktais, tai mes norime parengti naują svetainę, kuri būtų būtent tik tai tam ir skirta ir jį pradės veikti birželio mėnesį. Tai nereiškia, kad dabar tos informacijos nėra. Tačiau jį veikia, tačiau na, nėra tokia patraukli kol kas. Ką mes čia norime, kokias funkcijas įtraukti? Visa, visų pirma, prieinamumas, kad būtų galima lengvai prie jos prieiti, norime pateikti priežiūros valdybos ir valdymo valdybos sąrašus. Ejopa valdymas. Kodėl sakote, pasakysite, bus ten darbuotojų sąrašo? Ne, sudurėme su nemalone situacija, kuomet buvo pateikiama informacija apie darbuotojus. Vienas darbuotojus susilaukė grasinimu grasinimo nusižudyti. Mes turėjome, bendradaudami su Vokietijos policija, e, parengti planą ir nusprendėme tokios informacijos nebeskelbti. Mes pateikėme savo taisyklės, kurie yra patvirtinti, interesų konfliktų taisyklės, du tokius taisyklių rinkinius darbuotojams ir e, priežiūros valdybai. Na ir Aš nes, nesu valdybos skirimo pareigūnas, todėl yra specifinės sistemos e, susijusios su sprendimų prieimimu. Taip pat bus minimos etinės taisyklės, kurios yra įgyvendinamos. Skaidrumas mūsų agentūrai yra labai svarbus nuo pat pirmosios dienos. E, vienas pirmųjų pareigūnų buvo etikos pareigūnas, kuri buvo įdarbintas 11 metais. E, toliau dėl finansavimo, dėl kontraktinių santykių ir kitų dalykų. Tai yra dalykai, kurio turi laikytis visi darbuotojai. Taip pat mes rengiam informavimo sesijas, kur e, turi dalyvauti visi darbuotojai pradedantis dirbti mums E, pirmininko ir vykdomojo direktoriaus e, interesų konfliktų deklaracijos, visa tai yra informacijos dalis. Ir dar vienas dalykas, tai agentūros politikos ir jautrios funkcijos. Tai yra tos sritis, kurios gali, gali kelti riziką mūsų darbui. Mes apie tai esame aptarę ir su komisijos audito tarnyba ir Čia bus e, aprašyta jautrios funkcijos. Pavyzdžiui, e, žmonės, e, žmonėms dirbantiems su jautra informacija. Tai yra dėl pirmojo klausimo atsakymai. Antras klausimas buvo dėl informacinių technologijų projekto, kuris yra daugiametis iki 15 metų. Geros žinios yra tos, kad šis projektas yra susijęs su kitų didesnių projektų, tai yra mokumo priemonė, kuris jau aptarinėjamas labai seniai ir pagaliau buvo uždegta žalia šviesa dėl Solvency 2 projekto. Taigi 16 metais ta e, e, e, projektas įsigalioja ir nuo dabar iki 16 metų mes turime imtis tam tikrų žingsnių, kad būtume pasirengę būti prisitaikę prie riziką pagristos priežiūros. 15 metais mes turėsime pateikti ataskaitas pagal naujus šablonus, taigi reikia suprasti, kad iki 14 metų gruodžio pabaigos mums reikia parengti ne tik duomenų e, surinkimo ir standartizacijos šablonus, bet taip pat apskritai visus formatus juos teikti subjektams ir juos išbandyti 15 metų bėgyje. Taigi, duomenų surinkimo standartizavimo prasme, taksonomijos srityje, tai mes rengiame ir nemokamai nacionaliniams priežiūroms institucijoms ir daugiau kaip 5000 draudimo subjektų teikiame priemonių e, rinkinį, kuris reikia, leidžia jiems renkti, rinkti duomenys, juos pritaikė pagal naują taksonomiją ir kalbant apie nacionalinės priežiūros institucijas, mes jiems teikiame priemonės ne tik e, duomenų rinkimui, bet ir duomenų analizai. Taigi tai yra labai paprasta. Mūsų biudžetas iš dalies finansuojamas mūsų narių ir mes išvengėme dvigubo, dvigubų išlaidų. Kitas, kita projekto dalis yra centralizuota duomenų bazė. Taigi, čia bus teikiama informacija, kurią surinksime iš bendrovių. Kokia, e, kokiame etape esame? Mes e, siekime pažangos ir e, iki 15 metų bus parengti visi priemonių rinkiniai Ir toliau, e, turint galvoje šios projektus, reikia informacinių technologijų sprendimų ir e, architektūros. E, sprendimai kainuos 8,4 milijonų eurų. Architektūra kainuos dar 5,4 milijonų eurų. Tai kalbame apie didžiulį projektą, bent jau turint mūsų biudžetą, kuris sudaro 13,4 milijono eurų. Trečias klausimas kurį uždavė pranešėjas, yra susijęs su perkelimais. Pradėsiu nuo 12 metų ir perėsiu iki 13 metus. Nors tai yra 12 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas, tačiau manau, kad mes esame pateikę atsakymus parlamentui raštu, kad labai svarbu įsivaizduoti, kad tai yra platesnio projekto dalis. Taigi, paprastas klausimas, 29 procentai atsiranda dėl, ar tai atsiranda dėl didelio infrastruktūrinio projekto? Ne. Tai yra 2,2 milijono eurų, tai ir kitose sritise buvo perkelimo. Vienas buvo kontraktas, e, kurį vykdome su ESMA kartu. ESMA ir mūsų nariai, ir ESMA nariai yra bendri nariai. Mes norime kartu dirbti, užtikrinant, kad E, mūsų nariams nesidubliuotų išlaidos. Šį, projek šį projektą vykdo ESMA, jis sudaro 93 tūkstančiai eurų. Antra, mokymai nacionaliniams priežiūros institucijams. Mes vykdome daug mokymo iniciatyvų, turime ambicingą programą, rengiame tik seminarus e, ir kitos mokymus, tačiau priemus sprendimą dėl, e, e, dėl to, kad kai kurie nariai turi problemų. Mes iš esmės e, subsidijuotume ir finansuotume jų mokymus. Ir tuomet turime jo finansuoti jų 2-3 pareigūnus. Tai sudaro 40 tūkstančių eurų. Toliau yra nedėlis projektas infrastruktūrai e, sudarantis 14 tūkstančių eurų. Dar vienas infrastruktūros projektus e, kainuoja 60 tūkstančių eurų. Taigi, be didelio e, infrastruktūros projektų ir bendro kontrakto su ESMA kalbame apie 100 tūkstančių eurų. Toliau 13 metai. Tai, kad bus perkelta 85 procentai. Būtent dėl skaidrumo mes tai jums ir sakome. Pateisimas tas pats. Tai dalis e, šio didelio informacinių technologijų projekto ir paaiškinimas paprastas. 12 metais biudžetas buvo 2,8 milijono eurų ir tas skaičius padidėjo iki 3,8 milijonų eurų. Iš tos sumos sumokėjęsime 6 procentus ir likusias lėšas reikės sumokėti 14 metais. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti. Kartais keliamas klausimas dėl perkelimų, kai tai nėra susiję su e, nedėl, tuo, ne tuo dideliu projektu. Na, aišku, kad mes, čia mes turime didelį kontraktą ir 12 metų e, perkelimo, tai 90 procentų tos, tų, to biudžeto dalies yra gyvendinta. Ir paskutinis klausimas buvo susijęs su ekspertų grupe. Ir čia aš galiu atsakyti ir savo kolegų vardu. Turime dvi ekspertų grupės. Dviejų tipų. Tai yra vidaus grupės, kurias sudaro mūsų ekspertai ir nacionalinių institucijų ekspertai. Ir toliau suinteresuotų grupė, suinteresuotos grupės, kur dalyvauja ir trečiosios šalis e, akademinės visuomenės atstovais, vartotojų atstovai, profsąjungos ir e, šio sektoriaus da, da, įmonių darbuotojai. Žinoma, atrankos procesą galima pagerinti. Pirmasis procesas vyko dešimtaisiais metais. Agentūra dar nebuvo su, sukurta ir remiantis reglamentu, kurį aš siūlau jums paskaityti, nes kartais neaišku, kaip taikyti kriterijus. Ir remiantis ankstesnę buvusio komiteto praktiką. Taip pripažinami mes kartu su ombudsmenu bandėme suprasti e, per apklausdami ankstesnius komiteto narius mes parengėme atrankos taisyklės, kurios buvo taikomas jau ir praeitą vasarą, kurios e, mūsų manimo tenkina ir Finance Watch nuomonę, ir ombudsmeno nuomonę. Tos taisyklės yra skaidrios ir rengia, leidžia surinkti geriausias grupės. Na ir paskutinis klausimas dėl disbalanso. Aš sutinku, dėja, stengiame šią problemą spręsti, tačiau pats reglamentas e, sako, kad 10 iš 30 narių turi būti iš sektoriaus. 5 turi būti iš nepriklausomės akademinės e, visuomenės. Ir po to reikia užpildyti likusias vietas. Pavyzdžiui, akademinės visuomenės atstovai 5. Žinoma, tinkumas geografinis atstovavimas, lyčių atstovavimas. Gavome šešis prašymus į penkias šias pozicijas. Keturi prašymai buvo iš tos pačios valstybės narės. Kągi mums daryti? Ar paėmėme tris tik tai, nes kitaip būtume diskri... kaltinti diskriminaciją? Ar iš naujo pradedame šį procesą? Procesas nebuvo idealus. Mes norime jį išbandyti, mes jį aptarėme su ombudsmenu. Situacija gera ta prasme, kad mes gauname tinkamą grįžtamą informaciją, tačiau tikrovė kartais būna sudėtingesnė. Na, o pirmininkė šios grupės yra, yra vartotojų atstovė. Tai yra gera žinia. Ačiū. Uh, Dėkojame už plačius atsakymus. Jie pademonstruoja, kad uh, daug esate patirbėjote tomis temomis. E, sąraše dar e, dvi agentūros, kuris turi pateikti atsakymus. Komisija taip pat nori pasisakyti, taigi iš karto suteiksiu žodį Europos aviacijos saugos agentūros atstovui ponui Woods. Thank you, Mr. Chairman. Um, I... Dėkuoju, ponė pirmininkė, administraciškai priklausau EASai. Uh, Tad ačiū, kad sutikėte žodį EASai, bet e, mes neturime jokių pastabų ar pareiškimų EASas vardu. E, aš tiesą sakant dirbu e, agentūrų tinklo pirmininkui, tad negalėčiau ir pasisakyti. Pirmininkas tada suteikčiau žodį Europos geležinkelio agentūros atstovai, tai yra jūsų pirmininkui. Taigi norėtumėte e, pabaigai e, pasakyti keletą žodžių. Dėkuoju, pirinkė, e, viena mintis. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems dalyviams už nuostabę diskusiją. Aš manau, uh, yra svarbu, aišku, išklausyti ir komisiją. Mes agentūrų veiklos ataskaitą esame paskelbę 2013 metais ir e, e, ten e, daug e, pasisakome apie vadinamąjį 34 veiksmą, e, Tačiau 13 e, metų e, gruodžio mėnesį ir komisija paskelbė savo gairias dėl interesų konflikto išvengimo ES decentralizuotose agentūrose. E, nesileisiu į detalės, nekalbėsiu apie visą darbą šitoje srityje, tik pasakysiu, kad tas darbas yra testinis O tai reiškia, kad šiais metais mes ir toliau stengsimės e, suformuluoti dar tikslesnės taisyklės, e, remdamiesi komisijos parengtomis gairėmis. Aš labai esu patenkintas tuo, kad e, kerio gailių e, planas ir taip pat tarp institucinė darbo grupė labai daug prisideda prie interesų konflikto išvengimo agentūrose. Dėkoju. Komisija nenori pasakyti, taigi galime baigti suteikdami žodį auditorumams, o paskui pranešėjai. Dėkoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, turiu padėkoti jūsų pranešėjui ponui Sarvama už labai e, svarbų klausimą. E, jis e, paminėjo labai svarbę problemą mūsų aptariamoje srityje. Jeigu aš e, teisingai supratau, ponė Sarvama, klausimą, tai jis e, norėtų matyti auditorumų auditą, auditus, kurie geriau dėrėtų tarpusavyje, nes tikrovė ta, kad agentūros viena nuo kitos labai skiriasi, e, kai kurios iš jų yra reguliavimo institucijos, turi reguliavimo galių, kitos yra stebėsenos centrai, dar kitos užsieima mokslo tyrimais ir mokslu, e, agentūrų dydis, organizacinė struktūra ir netgi valdysenos struktūros skiriasi. Taigi pakartosiu, jeigu teisingai suprantu, E, tai, ką norėjo pasakyti ponas Sarvama. Tai šioje situacijoje tarsi turėjo egzistuoti nuoseklesni kriterijai auditams atlikti, siekiant e, padaryti bendrą agentūrų įvertinimą, atsižvelgiant į jų skirtumus. Tačiau, e, jeigu aš teisingai suprantu, e, tas e, darnumas, vertinimo dermė turėtų dominuoti virš skirtumų. Tačiau ES teisė e, finansų reglamente ir reglamente reglamentuojančiame decentralizuotų įstaigų finansavimą numato, kad auditas šimtų procentų turi remtis teisėtumo ir tinkamumo auditu. Ir tai reiškia, kad kiekvienos agentūros e, atveju turime tikrinti, ar e, jų ataskaitos yra patikimos ir ar atliktos operacijos yra teisėtos ir tinkamos. Ir e, šiame kontekste galime atsižvelgti, žinoma, į uh, E, misijų, agentūrų dydžio skirtumas ir taip toliau. Nepaisant to, aš visiškai e, puikiai suprantu pranešėjų ir parlamento norą gauti ir kitokios informacijos. Savame suprantama, E, tokia informacija turėtų būti pateikiama visų pirma auditorumų specialiosiose ataskaitose, kai auditorumai e, gali pateikti e, tokią reakciją, turint galvoje, kad personalo ir išteklių prasme mes esame labai riboti. Jūs žinote, kad mes pare, e, parengėme ataskaitą apie interesų konfliktą netaip seniai, ketiname jį toliau pratesti. Jūs taip pat žinote, kad e, kai neseniai perėmiau e, šį postą, aš iš karto nusprendžiau, kad reikia truputį plėsti požiūrį, atsispirint nuo tiesėtumo ir tinkamumo ir pažvelgti e, ir į biudžeto valdymą, ir į, patį, į pačią valdyseną, atsižvelgiant į atskirius konkrečius atvejus, e, e, susitelkiant ties perkelimais, kai e, pernelyg dideli e, perkelimai e, galbūt buvo pagrysti klaidomis arba galbūt dėl to, kad e, eina kalba apie daugiametę veiklą. Toliau e, dėl asignavimų sustabdymo gali tokie sprendimai e, būti priimami komisijos dėl to, kad e, vienos ar kitos agentūros e, prašomas finansavimas viršyje tuos uždavinius, kurie yra tai agentūrai keliami. Taigi, baigiant pasakysiu, kad savo audite mes stengiamės atsižvelgti uh, į mm, tų skirtumų e, įvairovę, siekiant pasiekti tos dermės, e, kurios norėtų pranešėjas. Tačiau uh, dar kartą akcentuosiu, kad stengiamės e, kuo labiau e, sugebėti atsakyti į tokio tipo klausimus. Pirmininkas. Dėkoju. Ačiū už jūsų baigimą į pasisakymą. Norėčiau steigti žodį ar mūsų pranešėjui. Aš nuoširdžiai norėčiau padėkoti visiems, kurie atsakė į klausimus. Tai parodo, kad esate e, įsipareigoję dirbti pagal tuos tikslus, kuriuo esate užsibrėžę. Tačiau reikia pasakyti, kad e, mes vis dar esame pakeliu į tą tobulą pasaulį. Galbūt to na, tobulo pasaulio mes niekada nepasieksime, tačiau vis dėlto reikia eiti pramintų keliu. Frontex agentūros atvejais man yra labai įdomus. Man atrodo, mes gyvename ne baltai juodame pasaulyje ir tas e, na, biudžeto įvykdymo procedūros e, kontekstas neturėtų būti vertinamas e, vien tik tai per baltos arba juodos spalvos perspektyvą. Aš išklausiau tai, ką pasakė Frontex vadovas ir man atrodo, kad, na, galbūt mes gyvename skirtingose pasauliuose. Kitaip tariant, auditorumai e, akcentuoja teisėtumo ir tinkamumo aspektą. Ir atrodo, kad auditorumai gyvena viename pasaulyje, o Frontex agentūra veikia visam, visiškai kitame kontekste. Ką aš noriu pasakyti? mes ir toliau turime eiti pramintų keliu, kad abi pusės ir siekti, kad abi pusės e, kuo daugiau bendrautų ir kalbėtų tą pačią kalbą. Patikslinsiu savo pasisakymą. Man pasirodė, kad taip, kaip yra atliekamas auditas ES, e, ne visada atitinka mūsų poreikius. Taigi, tai galbūt toks filosofiškas pamastymas, bet e, matote, aš esu parengęs pranešimą apie agentūras ir e, tai tikrai šio pranešimo rengimas nebuvo lengva užduotis. Bet kuriuo atveju aš e, esu įsitikinęs, kad mes daug pasimokėme vieni iš kitų ir e, po šio na, bendro sustikimo mums bus lengviau dirbti. Ačiū ponai ir ponios. Ačiū už pranešimą ir už diskusijas. Mes e, priartėjame prie mūsų posėdžio pabaigos, todėl norėčiau e, paskelbti šio posėdžio pabaigą ir darbus tęsime rytoj. Posėdis baigtas.